corriendo la silla. <laughs> Siempre tienes bastante espacio por lo que se ve. <laughs> Buonasera, un saluto ai membri, un saluto. Labadiena. Sveikinu visus parlamentarus susirinkusi posėdį. Pirmasis mūsų darbo atvarkės klausimas - darbo atvarkės projekto patvirtinimas. Šiandien po pietų kalbėsime dviem pagrindinėmis temomis susijusiomis su pamatinėmis ES teisėmis, kuriomis gali naudotis neįgalieji. Temas pristatys buvusi peticijų komiteto pirmininko pavaduotoja, Kesai Senet. O po to išgirsime Europos neįgaliųjų forumo atstovų pasisakymą. Čia kalbama apie pusantro milijono žmonių teisės. O po to pereisime prie vaikų ir nepilnamečių teisių. Šio susitikimo antrojoje dalyje kalbėsime apie kitą svarbę temą - apie maistą ir jo poveikį sveikatai, bei e, pabrėšime genetiškai pakeistų organizmų vaidmenį. 21 klausimas bus aptartas rytoj iš ryto, po to, kai baigsime 26 klausimą svarstyti. Rytoj peticijų komiteto posėdėje kalbėsime apie penktą, aštuntą punktus. Pono Vasilijos Kastulis, Katsulis, Katsijulis klausimus. 15 punkte kalbėsime apie priemonės, kurių būtina imtis, e, skaitant užkirsti kelią vaikų seksualiniam išnaudojimui. Jacqueline de Croix pristatys, po to 17 klausimas Briano, John, Johno Briano klausimas susijęs su genetiškai modifikuotų maisto produktų naudojimu, 19 klausimas, kurį pateikė Joe Bell ir Robertas Verkertas. E, bus aptarti. 28 klausimas bus taip pat rytoj trauktas į darbo atvarkę. Jį patikė ponas Karlas Vezelis. Rytoj po koordinatorių posėdžio kalbėsime apie 2009 metų ataskaitą ir nuomonės projektą dėl biologinės įvairovės. Jį rengia ponas Bosinari. Jeigu niekas neprieštarauja tokiam darbo atvarkės projektui, pareiškėme, kad darbo tvarkė patvirtinta. Ir periname prie antrojo punkto. Posėdžių protokolo tvirtinimas vasario 23 ir kovo 22-23 dienos posėdžių protokolai. Jeigu niekas neprieštarauja, tai teigiame, kad šie protokolai patvirtinti ir baigiame antrojo punkto svarstymą. Toliau pirmininkės pranešimai kaip ir per visus posėdžius, yra išplatintas peticijų sąrašas. Tai yra peticijos, kurių nagrinėjimas jau yra baigtas arba dar neužbaigtas. Jeigu turit kokių rekomendacijų susijusių su tuo sąrašu, pateikite jas iki posėdžio pabaigos, nes pasibaigus posėdžiui sąrašas bus patvirtintas. Dabar perinime prie pirmosios peticijos. Pirmoji peticija susijusi su pagrindinėmis teisėmis 362 2009. Žodis poniai Kathy Sinet. Um, Labai ačiū, ponė pirmininkė. Aš pateikiau šią peticiją, nes esu tiesiog susirūpinusi dėl susidariusios padėties. 2007 metais buvo pateikta e, parašų rinkimo peticiją. Ją suorganizavo Europos neįgaliųjų federacija. Po dviejų savaičių aš pati pradėjau rinkti parašus Airijoje ir per aštuonis mėnesius buvo pririnkta reikalingas skaičius parašų. Galiausiai turėjome 1,3 milijonus parašų. Tai yra žymiai daugiau negu kvota, kuri yra reikalinga piliečių iniciatyvai patvirtinti. Taigi, e, ši e, peticija buvo patvirtinta pagal ES konstituciją, paskui pagal Lisabono sutartį. E, Peticija yra susijusi Junktinių tautų konvencija dėl negalių žmonių teisų ir rinkdami parašus mes vis pabrėždavome, kad gyvenome Europos neįgaliųjų, atsiprašau, lygių galimybių metais. Labai dažnai žmonės paukojo savo asmeninį laiką tam, kad surinktų parašus. Aš pati savo vasaros atostogas paukojau ištisus puslapius E, parašų, va tokius puslapius, kokius čia turiu prieš save, surinkome. Kai surinkome visus parašus, perdavėme e, poniai Margaret Wallström, kuri atstovavo Barosą ir Pioteringą ir šie asmenys e, puikias kalbas pasakė, sakė, kad neįgaliųjų klausimai bus aptarti, šis klausimas labai aktualus, jie jį labai detaliai išnagrinės ir bus e, tai atsižvelgta rengiant teisės aktus. Teisės aktus, kurių mes iš metų metus prašome. Yra parengta konkrečių direktyvų neįgaliųjų teisėms. Per pastarosius metus mes įtraukime ir amžiaus klausimą, nes neįgaliesiams žmonėms. E, iškyla dažnai tokios problemos kaip ir vyresnio amžiaus žmonėms. Bet galiausiai peticijos esmė dingo ir koordinatorių posėdėje aš kiekvieną mėnesį sakau, kadagi tas klausimas bus svarstomas. Ir aš ir kiti parlamentarai gavome tokius laiškus iš Pioteringo, kurie parodė, kad jis tiesiog neatsimena, ką prižadėjo. Jis e, nieko panašaus nepradėjo veikti. Komisija elgėsi lygiai taip pat. Galiausiai Europos komisijos atstovai vieną dieną paskambino ir sako, Kągi mes galime daryti su visais tais netvarkingais papiriukais? Mes juos tiesiog rūsyje kaupiame, jie ten dulka ir galiausiai mes juos susmulkiname. Tai yra baisus įžeidimas mums visiems. Nors ta peticija buvo prarasta, o prieš tai dar ji buvo aptarta. Uh, E, vis tik Europos parlamentas sugebėjo priimti direktyvą kovai su diskriminacija. Tai labai puiku, nes ten yra kalbama apie diskriminaciją, kuri išplaukia iš požiūrio, iš ankstinių nusteikimų ir panašiai. Joje buvo kalbama apie neįgalumą ir amžių. Aš, kaip ir žmonės, kurie pasirašė šią peticiją, tvirtiname, kad iš esmės ši direktyva neaptarė visų klausimo aspektų, nes diskriminacija bendrai kurią patiria neįgalėjai žmonės ir vyresnio amžiaus žmonės, nėra susijusi su požiūrio diskriminavimu. Visi žino, kad vieną dieną pasens, visi žino, kad per akimirką, per sekundę mes galime tapti neįgaliais. Taigi e, mes turim suprasti, kad čia nekalbam apie tokią pat diskriminaciją kaip diskriminacija rasės ar tautiškumo pagrindų. Esmė yra ta, kad čia nenorima skirti pinigų. Jeigu kažkam žmogus nepatinka, jam tiesiog nenorime duoti pinigų. Ir taip neretai atsitinka su neįgaliaisiais ir vyresniais žmonėms. Čia esmė yra resursai. Visos peticijos E, žlunga dėl to, kad neužtenka resursų tam, kad būtų galima įtraukti šiuos klausimus ir negaliųjų žmonių lygias teisės ir galimybės užtikrinti tokiu būdu. Perskaičiusi komisijos komentarą, aš susidariau įspūdį, kad kovos su diskriminacija direktyva, kuri buvo priimta Europos parlamente ir kuri buvo inicijuota komisija, e, atsako į visus klausimus. Jie atsako tik į dalį klausimų. Mums dar reikia visapusiškos diskusijos e, pagristos šią peticiją, kurią patvirtino 1,3 milijonų milijono žmonių. Ten konkrečiai yra kalbama apie diskriminaciją dėl neįgalumo ir amžiaus. Mes turim pasirūpinti, kad būtų skirti resursai tam. Ir ekonomikos nuosmukio metu tai tik dar akivaizdžiau patvirtina, kad tokia direktyva yra reikalinga. Bent jau mano valstybėje iš biudžeto pirmiausiai yra išbraukiami neįgalų žmonės ir vyresnio amžiaus žmonės. Dar poras smulkių aspektų ir paskui perleisiu žodį Europos neįgaliųjų forumo atstovams. Bulgarija mus ypač liūdina. Tai valstybė, kurioje buvo surinkta daugiausia parašų e, pagal gyventojų skaičių. Aš e, dirbu e, su dirbu Bulgarijos vaikų klausimu, institucinė globa ir panašiai. Ir matau, kad bulgarų šauksmas pagalbos buvo ignoruotas. Ir todėl ta peticija dėl neįgaliųjų teisių turi būti peržiūrėta kaip piliečių iniciatyva ir turi virsti konkrečių teisės aktų. Ačiū. Parola Alam, Alam Furai. Dėkoju. Toliau žodis Alam Furai. Dėkoju. Ačiū pirmininkė. Mūsų organizacija E, atstovauja keliasdešimtis milijonų žmonių, e, kurie yra susidūrę su, ne, e, su negale. Tai yra ne tik tai neįgalus žmonės, kurie gyvena Europoje, bet taip pat ir tie, kurie gyvena Serbijoje, Kroatijoje, Jotkalnyje ir kitose valstybėse. Taigi mes kalbame ir jų vardu. Mūsų forumas yra vienas pagrindinių veikėjų E, bendraujant su komisija e, dėl neįgaliųjų klausimų. Daugiau nei 6 milijonai gyventojų Europoje turi vienokią ar kitokią negalę. Ir iš tiesų tokia situacija neramina, tam reikalinga, tam reikalinga direkt, direktyva, nes neįgaliai susiduria su diskriminacija e, įvairiose gyvenimo srityse. Tuo tarpu jie turi tokias pačias teisės į švietimą, Nu, į darbą, į laisvą judėjimą. Tačiau e, to, tuo jie negali pasinaudoti. Netgi kalbant apie kasdieninius e, jų vargus, e, važiuojant viešojų transportų. Tik tai parodo jų tą didelę pro problemą. Daugiau nei pusantro milijono E, neįgaliųjų gyvena e, neįgaliųjų namuose arba institucinėje, tam jiems skirtose institucijose. Vienas milijonas e, už negalę kampanija padėjo surinkti, surinkti padėjo surinkti duomenys arba informaciją, kuri parodo, jog yra didžiulis poreikis parengti atitinkamus teisės aktus, taip pat išryškinti tas problemas, su kuriam susiduria neįgalėjai. E, parašai buvo renkami visose ES valstybėse narėse ir 90 procentų parašų buvo surinkti rankiniu būdu. Tai yra, jie, tie parašai buvo renkami iš pačių asmenų, o ne elektroniniu būdu. E, mes e, užtikrinome parašus padėjusių žmonių konfidencialumą 2007 m. spalio 4 dieną 4 tūkstančiai aktyvistų e, atšventė e, gautą milijon, milijoninį parašą. Ir tai įvyko, pirmininkaujant Portugalijai, į tą šventę buvo pakviesti e, ir pirmininkaujančios Portugalijos atstovai. Tačiau nepaisant visų šitų pastangų, vis dėlto mes esame nusivylę e, šito judėjimo rezultatai arba greičiau e, komisijos atsakų į tai, į tuos surinktus parašus. Mes nesulaukėme reikiamo atsako iš komisijos. Mes e, žinome, kad, komunikacijos, kad pranešimai, kad tie parašai buvo pateikti, bet mes negavome reikiamo atsakymo iš komisijos. E, buvo kalbama apie tai, e, kad bus rengiama ir keičiama e, lygių teisų, lygių galimybių direktyva, tačiau mes, nepaisant to, kad buvo surinkta daugiau nei 1,3 milijono parašų, mes nebuvome įtraukti į diskusijas. Ir todėl direktyvos projekte nėra tinkamai atspindėta neįgaliųjų problemų kompleksiškumas. Nėra remiamasi ne visa, arba tiksliau remiamasi ne, ne, ne, ne pilna e, teisinė baze. E, neteisingai e, cituojami straipsniai, pavyzdžiui, yra cituojamas Europos bendrijos sutarties 13 straipsnis, o ne 13 ir 95. Yra ir kitų dalykų, E, kurie mums nepatinka siūlomoje direktyvoje, bet to neįgalumo klausimas nėra tinkamai nušviestas ir 2020 e, 20 strategijoje. Tad yra akivaizdu, kad reikalinga parengti naują e, teisės akto pasiūlymą, kuris geriau atspindėtų piliečių reikalavimus. O direktyva dėl. Taip pat reikalinga ir direktyva dėl prekių ir paslaugų prieinamumo pagal 95 straipsnį. Toliau reikėtų taip pat e, paremti ir tolesnį e, neįgalumo pakto rengimą. Dėkoju. Ačiū. Komisijos atstovė. Dėkoju. Manau, kad e, čia reikėtų kalbėti apie du dalykus - apie formą ir apie kampanijos e, turinį. Pradėsiu nuo formos. Iš tiesų, apie tai galime kalbėti kaip apie piliečių iniciatyvą ir norėčiau priminti, kad e, parašai buvo pateikti komisijai 2007 m. lapkričio 22 d. Tai yra prieš įsigaliojant e, Lisabonos sutarčiai. Ir todėl nuostatos dėl e, piliečių iniciatyvos dar nebuvo privalomas. Dabar Lisabono sutartis jau galioja, tas pačias nuostatas galima surasti 11.4 11 straipsnį. Taip pat dar vienas dalykas, reikėtų dar pakalbėti ir apie procedūras, e, kokiu būdu yra teikiamos tos piliečių iniciatyvos, tačiau šios taisyklės dar nėra visiškai e, parengtos. Tačiau dabar, kalbant jau apie turinį, turėčiau pasakyti, kad komisija yra pasirengusi stiprinti ir skatinti piliečių dalyvavimą. Ir nepaisant to, kad Lisabono sutartyje, sutartis dar tuo metu negaliojo, komisija stengiasi reaguoti į šitą iniciatyvą kaip galima adekvačiau ir atsižvelgti į peticijoje e, keliamus e, reikalavimus. E, komisijos pirmininkas ponas Baroso asmeniškai nusintė laišką, patvirtindamas visų parašų gavimą. Ir mes tikrai matėme juos, mes juos analizavome ir tikrai e, mes dar galėjome atsižvelgti į tuos reikalavimus, e, rengiant naująjį e, nediskriminavimo direktyvos projektą. Šitas projektas buvo paskelbtas 2008 m. Liepos mėnesį ir iš tikrųjų tikrai tie reikalavimai atėjo laiku, kad būtų galima juos atsižvelgti. Dėl, vėlgi, kalbant apie turinį, reikia pažymėti, kad yra keletas su neįgalumu susiję klausimai, kurios, į kuriuos reikėtų atsižvelgti. Ir todėl komisija, komisijos pateiktame Liepos mėnesį E, pasiūlyme yra konkretų straipsniai, kuriuose kalbama apie neįgaliųjų problemas ir reikėtų suvokti, kad tos nuostatos, kurios buvo įtrauktos į komisijos e, pasiūlytą tekstą, iš esmės e, garantuoja vienodą apsaugą neįgaliesiems. Lygiai taip pat, kaip tai būtų buvo padaryta specifinėje arba būtent šitai gyventojų grupiai, piliečių grupiai skirtoje direktyvoje. Taigi, iš tiesų, toje direktyvoje buvo netgi konkretų straipsniai, kalbantis apie neįgaliuosius. Tuo tarpu e, Europos parlamentas 2009 e, e, m. vasario mėnesį priėmė savo nuomonę, patvirtino savo nuomonę E, taryba dar nėra prieėjusi savo nuomonės, bet per tą laiką 2008, tai yra Lisabonos e, sutartys įsigaliojo ir pasikeitė procedūros. Ir dabar e, tam, reikali, kad šita direktyva būtų priimta reikalinga valstybių narių balsavimas, vienbalsis balsavimas. Ir Europos parlamentas turi pateikti savo sutikimą pagal tai, kaip yra numatyta Lisabono sutartyje. Ir kiek iš suprantu, Libe komitetas e, parengė savo antrąjį pranešimą. Tai tiek ir noriu pasakyti, nes iš tikrųjų dar procesas nėra užbaigtas, dar daug kas gali įvykti ir komisija negali numatyti šitų, šitos procedūros ir šitų diskusijų rezultato. Bet 2008 e, m. Liepos mėnesį pateiktai tame komisijos e, e, pasiūlyme iš tiesų buvo atsižvelgta į tuos reikalavimus, kurie buvo pateikti e, peticijoje. Dėkoju. Gomets. Ačiū, ponia Gomets. Ačiū. Norėčiau pasakyti, kad tai iš tikrųjų yra neįtikėtina iniciatyva, per kurią buvo surinkta daugiau nei milijonas parašų, net prieš įsigaliojant Lisabono sutarčiai. Ir manau, kad iš tikrųjų e, komisija turi tinkamai į juos sureaguoti. Šioje diskusijoje buvo paminėta, kad egzistuoja tam tikros iniciatyvos, kurias norėtume paskubinti. E, neįgalumo intergrupė e, taip pat dalyvavo neįgalumo pakto rengime. 2020 e, strategija galėtų būti vienas iš būdų siekti pažangos šioje srityje. Kitas būdas galėtų būti skatinti valstybės narės ratifikuoti Junktinių tautų konvenciją. Ja jau ratifikavo kai kurios šalis, kitos pasirašė, bet tas procesas dar nėra baigtas. Uh, Mm, trečiasis būdas e, tai yra antidiskriminavimo direktyva, e, dėl kurios balsavo parlamentas. Tačiau problema yra ta, kad procesas užstrigo taryboje ir todėl norėtume paprašyti komisijos ir tarybos atsakyti į tai, e, kaip jų požiūrių reikėtų mums eiti į priekį. Tai yra besitęsiantis procesas, bet atrodo, kad jis yra gana lėtas. Manau, kad jei norime atsakyti ir sureaguoti į šią peticiją, kuri susilaukė tiek daug paramos visoje Europoje, norėtume, kad šis procesas tikrai greičiau eitų į priekį. Ačiū. Kolega Rapti. Ponas Ratė. Pone Ratė. Aš norėčiau padėkoti Jums. Aš ne užimsiu viso jums man skirto laiko, kadangi ponios Kinka pasisakymas e, pasakėme, buvo labai daug to, ką ir aš norėjau pasakyti. Tiesiog norėčiau pridurti, kad iš komisijos norėčiau išgirsti e, jos nuomonę apie tai, ką pasakė ponė Kinga. Ir taip pat mane domina Europos neįgaliųjų kortelės klausimas. Mes šį klausimą jau esame aptarę anksčiau. Manome, kad tokios kortelės įvedimas palengvintų mm, ypatingų poreikių turinčių asmenų judėjimą Europos Sąjungoje. Aišku, valstybės narės būtų atsakingos už to, į tokią kortelę turinčių asmenų teisės. Bet tokia kortelė galėtų suteikti tam tikras garantijas ir tokiu būdu e, šiem asmenim būtų lengviau, e, lengviau naudoti savo teisėmis ir judėti Europos Sąjungoje. Dabar ponė Geringer. Ačiū, pirmininkė. Aš nekartosiu to, kas jau buvo pasakyta. Aš visiškai pritariu tam, kas buvo pasakyta. Manau, kad ši peticija yra be galo svarbi. Tai yra peticija, kuri yra kaip ir šauklys ES teisės aktų, kurie dar tik įsigalios. Aš taip pat esu atsakinga už šią naują iniciatyvą tik prieimus tam tikrus reglamentus po 2020 metų pagal Lisabono sutartį Europos piliečiai galės teikti tokias peticijas. Tačiau manau, kad ši peticija yra e, išskirtinė, ji yra kitokia ir todėl reikėtų ją nuodugniai išnagrinėti. Mes ką tik išklausėme komisijos nuomonės jie yra patenkinti atliktų darbų ir mano, kad visi peticijoje minėti aspektai, visus tuos aspektus apriepia kovos su diskriminacija direktyva. Tačiau peticijos teikėjai sako, kad į jų rūpeščius nebuvo atsižvelgta. Norėčiau, kad komisija pateiktų išsamesnį atsakymą ir atsižvelgtų į tuos argumentus, kuriuos ką tik išsakė peticijos teikėja. Kovos su diskriminacija direktyva yra gana bendro pobūdžio. Ji apibūdina platesnius diskriminavimo indikatorius, o ne tuos, kurie rūpi šios peticijos teikėjai, būtent susijusius su neįgaliaisiais ir pagyvenusiais žmonėmis. Todėl e, visiškai pritariu peticijos teikėjų nuomonį ir manau, kad komisija turėtų pateikti išsamesnį atsakymą. Ačiū. Dabar kolega Kašmanas. Ačiū pirmininkė. Norėčiau pasakyti, kad smagu e, matyti šioje salėje buvusią vicepirmininkę, ponę Sinot. Aš e, Džiaugiuosi, kad piliečiai imasi iniciatyvos, nes politikoje kuo daugiau įtraukiame piliečius, tuo sveikesnė yra demokratija ir mūsų institucijos, kadangi mes tokiu būdu atspindime jų rūpeščius. Tačiau ne visada mums pavyksta imtis tinkamų veiksmų, reaguojant į jų išsakytą, išsakytus būkštavimus ir rūpimus dalykus. Kaip ir Aš nepalaikau ponios Gerindžia nuomonės. Aš labai smarkiai buvau įsitraukęs į ko lygių teisų direktyvą. Ir manau, kad dabartiniai netitikimai, daugma iš jų, dauguma iš jų apriepia horizontalioji lygių teisų direktyva. Taryboje nebuvo pritarta šiems klausimams dėl išlaidų klausimų. Ir man atrodo, kad mums reikia išsamei ginti šios argumentus. Dėl paslaugų, na, atrodo, kad nenorima yra patenkinti ir aptarnauti nei, neįgaliųjų bendruomenės. Bet tokiu būdu jie atsisako aptarnauti bet ką, kas prijaučia neįgaliesiams ar jų šeimų narėm, nariams, nes ta lygių teisų direktyva šios klausimus labai gerai sprendžia. tiek kalbant apie rasę, tiek apie religiją ir įsitikinimus, ji pripažįsta diskriminacijos įvairialypiškumą. Taigi, jeigu jūs diskriminuoja dėl jūsų neįgalumo, jūs taip pat lengvai gali diskriminuoti dėl jūsų etninės kilmės ar rasės. Ir būtent ši sąsaja ir paskatino, e, kad būtų priimta kad būtų parengta lygių teisų direktyva, nes kaip ir pasakė komisija, ponas Baroso, jos labai reikia. Taigi Europos neįgaliųjų bendruomenė, taip pat religinės grupės ir kitos sugebėjo pakeisti pirmininko nuomonę ir todėl dabar turime tą lygių teisų direktyvą. Manau, kad dauguma problemų kylančių dėl judėjimo laisvės prieigos prie e, paslaugų mm, yra sprendžiamos ten. Ir dabar norėčiau kreiptis į būsę kolegę Kėti Sinot. Dėja, dėl lygių teisių, rasės, religijos, kai sakoma, kad neteiksiu tų paslaugų, dėl, nes man nepatinka tavo rasė ir įsitikinimai, dėja, taip yra kartais daroma ir su neįgaliaisiais. Turiu draugų, neįgalių draugų, kuriuos buvo atsisakyta įleisti į restoraną, nes jiems buvo pasakyta, tai pakenks mano verslui. Jeigu mes nepri, nepritarsime bendrajam vardikliui, kuris yra būdingas kiekvienai diskriminacijos sferai, niekada jos ir nenugalėsime. Todėl manau, kad lygių teisų direktyva yra tinkamas būdas eiti į priekį. Dabar parlamente jį vėl yra peržiūrima, Libe komitete. Tai yra man antrasis komitetas ir aš glaudžiai dirbsiu su neįgaliųjų forumu ir kitais, taip pat peticijų teikėjais, kuriuos gerai pažįstu, siekdamas užtikrinti, kad visi trūkstami klausimai būtų išspręsti. Tačiau būkime konkretus, o ne kalbėkime bendrai. Užtikrinkime, kad mūsų siūlomi teisės aktai būtų dabar patvirtinti visų 27 valstybių narių. Ir nėra jokio, jokios priežasties toliau vilkinti šį procesą. Ačiū. Grazie. Kolega Derosa. Toliau panas Derosa. Labai ačiū. Aš labai atsiprašau, kad pavėlavau ateiti. Buvau šiek tiek užstrigęs pusiaukelėje, bet aš žinau peticijos esmę ir pažįstu jos autorę, sutinku šimtų procentų su Michaelu Cashmanu ir jo atsakymu. Peticijoje reiškiami keliami klausimai yra rimti, realios problemos ten atspindėtos ir per praeitą kadenciją parlamente labai ginčijomis dėl to, ar reikėtų renkti direktyvą dėl neįgalumo ar horizontalėje direktyvą dėl visų kitų diskriminacijos rūšių, kurios dar nėra aptartos ES kitose teisės aktuose. Galiausiai Europos parlamentas pasisakė už horizontalėje direktyvą, kuri yra pagrindų direktyva. Taigi labai svarbu tokią poziciją išlaikyti ir toliau. Jokių būdų negalime atmesti šioje peticijoje iškeltų klausimų. Turime tik pasakyti, kad e, jau tie klausimai yra aptariami horizontalioje direktyvoje. Kaip ponas Kešmanas sakė, jeigu neaptarsime visų diskriminacijos aspektų, tai mes sugrįšime dar prie tos direktyvos svarstymo ir galvosime, kaip geriau aktualias problemas galime išspręsti. Bet negalime pradėti visko dirb, daryti nuo nulio. Negalime pradėti diskutuoti atskirų sektorių ar e, bandyti pakeisti pagrindų direktyvą. Kitas dalykas, kurį norėjau išsakyti, yra daugiau techninio pobūdžio. Mums prieš akis yra pateikta peticija. Tai nėra piliečių iniciatyva. Peticija. Reikia labai aiškiai skirti peticiją E, kurią teikia šiam parlamentui bet kuris e, pilietis ar piliečių grupė. Ar tai būtų milijonas ir penki milijonai piliečių, ar vienas pilietis, e, besiskūsdamas mūsų komitetui dėl ES nesugebėjimo veikti vienu ar kitu klausimu. ir ją reikia skirti, taigi tokią peticiją reikia skirti nuo piliečių iniciatyvos. Piliečių iniciatyva bus įteisinta iki šių metų pabaigos ir joje yra numatyta, kad milijono ar daugiau piliečių grupė, dar nežinome tiksliai iš kiek valstybių, ar iš septynių, ar iš devinių, galės reikalauti, kad Europos komisija teisės aktais išspręstų jiems rūpimas problemas. Europos komisija privalės į tokią piliečių iniciatyvą reaguoti formaliai ne per mūsų peticijų komitetą tai turės būti teigiama, nors aš tikiuosi, kad mūsų komitetas tam tikrą vaidmenį suvaidins. Manau, kad labai svarbu atskirti piliečių iniciatyvą ir peticiją. Turime aiškiai suprasti, kad tai yra du skirtingi e, dalykai, kuriais gali naudotis mūsų piliečiai kaip jau sakiau, bet pagrindinius šios peticijos klausimus Europos parlamente aptarsime. Ir vėlgi aš galvoju apie pagrindų direktyvą, bet taip pat manau, kad reikia išlaikyti bendrą e, nuostatą sukurtą pagrindų direktyvą ir kur kalbama visas kitas diskriminacijos rūšis, e, kurios yra reglamentuojamas dabartiniais ES teisės aktais. Grazie. Labai ačiū. Toliau Higgins. You, Ačiū, ponė pirmininkė. Pirmiausia, aš norėčiau pagirti visus tuos savanorius ir savanorių grupės, kurios atliko tokį puikų darbą propaguodami negaliųjų žmonių teisės. Kaip įprasta, visą tai atliko e, savanoriai žmonės aukojantis savo darbą, kaip yra tinkamas organizacijos. Neretai jie e, apsunkina savo gyvenimus tam, kad palengvintų neįgaliųjų gyvenimą. E, kaip jau buvo pasakyta, padaryta, buvo pasiekta daug, buvo pasiekti geri rezultatai. Noriu pasakyti, kad aš nematau jokio prieštaravimo tarp bendrųjų įstatymų dėl e, lygių galimybių ir e, tam tikrų rušių. E, diskriminacijos. Aš e, nematau čia jokio susikirtimo. Manau, kad e, Jeigu galėtume įgyvendinti konkrečius teisės aktus dėl neįgalumo, tai nesukurtume jokių konfliktų. Airijoje ši problema jau užsitęsė kurį laiką. Viena iš, iš e, mūsų frakcijoje pareigtų peticijų buvo pateikta Terizos Heins, kur buvo kalbama, kad Airijos vyriausybė e, nekreipia dėmesio į vaikus kenčiančius nuo autizmo. E, Tėvams tai yra problema, kuri e, stebima jau kurį laiką Airijoje. Autistų vaikų problemos yra ignoruojamos, tačiau jau tai, kad egzistuoja direktyva, reiškia, kad bendrai yra bandoma e, užtikrinti jų teisės. Tačiau ta konkreti grupė vaikų negauna tokio mokymo, tokio ugdymo, kokio jie nusipelno. Ir jeigu priimtume reikalingus teisės aktus, tai vyriausybės galėtų sukurti konkrečias ugdymo programas, kurios duotų daugiau naudos tokiems vaikams. O dabar valstybė tų vaikų problemas sprendžia bendraisiais lyčių lygybės teisės aktais. Aš čia nematau jokio, susi, jokio įstatymų susikirtimo. Uh, Bendrai aš manau, kad turėtume pademonstruoti bendrą ryštą spręsti diskriminacijos problemas susijusias su bet kuo, ar tai būtų su rase, kaip ponas Kešmanas sakė, ar su lytinė orientacija ir panašiai. Dėl neįgalumo, neįgalumo metais mes turėtume galvoti apie konkrečius teisės aktus. Ačiū. Grazie, kolega Zanoka. Ačiū. Toliau kolegė Zanoka. Dėkoju, pirmininkė. Aš taip pat norėčiau pabrėžti, jog aš visuomet pritariau idėjai, kad e, ta horizontalioji direktyva e, atitiktų arba būtų ir ES strategija dėl kovos su diskriminacija, kaip tai buvo sutarta ir patvirtinta 2007 metais parlamente. Bet dabar Mes esame tokioje situacijoje, kada mes jau turime priimtą Lisabonos sutartį ir mes turime atkreipti didesnį dėmesį į tas konkrečias piliečių grupės, apie kurias kalbama apie, e, šiame minėtame teisės akte ir taip pat atkreipti ypatingą dėmesį į neįgaliųjų klausimus. Jeigu suprantu teisingai, tai komisijos e, atsakas yra toks. Jie sprendžia arba nagrinėja, tik tai, e, jie tik tai priima e, tas iniciatyvas, bet nesima ir nedaro nieko, kad jos būtų įgyvendintos. Nes nėra, ne, ne ką komisija padarė tam, kad pataisytų ir pakeistų dabartinės kovos diskriminacijos direktyvas. Ir problema vis dar egzistuoja. O tai yra tiesiog dar viena šios tos pačios problemos pusė. Tai yra tos pačios direktyvos, kurios dabar jau yra priimtos, nėra tinkamai vykdomos atskirose valstybėse narėse, kai kurioms e, komisija taip pat turi priekaištų. Tai va būtent e, tuo ir užsijima komisiją. Aš dėkoju e, Kathy Sinat už tai, kad, buvo, at, kad jie atkreipė dėmesį į šitą klausimą ir kreipiuosi į komisiją, e, prašydama ją atitinkamai reaguoti į peticiją. Dėkoju toliau kolegė Jotova. Ačiū pirmininkė. Noriu paklausti, ar čia yra paprasta peticija? ar, tai, ar, ar tiesiog tą peticiją galima laikyti piliečių iniciatyvos pirmąją dalį. Aš kalbu apie piliečių iniciatyvą, kuri numatyta Lisabono sutartį. Ir šitas klausimas yra labai svarbus, o Lisabono sutartis įsigaliojo tik tai prieš keletą mėnesių. Ir todėl man įdomu, ar piliečiai iš tikrųjų gali susitelkti ir reikalauti savo teisų. O Kol kas e, čia mes diskutuojame e, dėl komisijos reakcijos. E, ir panašu, kad mes dar nesame pasirengę, kad nėra dar parengtos visos taisyklės, bet juk iš tiesų mūsų pagrindinis tikslas yra paskatinti piliečius būti aktyviais. Taigi mums reikėtų išreikšti savo paramą, juk tam ir yra skirtas mūsų komitetas. Aš matau, kad peticijoje yra cituojami įvairūs sprendimai, teismo e, sprendimai. Kai kurie tie sprendimai yra taikomi konkrečioms valstybėms narėms. Ir viskas priklauso nuo mūsų, ar mes nubalsuosime už mm, bendro pobūdžio direktyvą, ar už konkrečią direktyvą, specifišką direktyvą. Praėjusioje kandencijoje mes ilgai diskutavome apie neįgaliuosius vaikus kartu su ponė Sinot ir nu, kalbėjome apie tikrai baisius atvejus. Ir Bulgarijoje e, tie atvejai dar nėra visiškai išspręsti. Juolab, kad Ir per pastarąsias savaitės mes tais klausimais matėme ir BBC e, kanalo programų. Tad norėtųsi išgirsti, e, kas buvo padaryta Bulgarijoje, panašu, kad nedaug kas. Sistema veikia jau, septy, jau penkerius metus. Ir iš tiesų būtų labai sunku pakeisti mąstymą per tokį trumpą laiką. Daug kas buvo padaryta, mes tęsėme savo darbus, Ir iš tikrųjų Bulgarijoje mes e, labai stengiamės išspręsti tų vaikų e, problemas. Galbūt ne viskas buvo padaryta, bet mes tikrai stengiamės. Dėkoju. Toliau žodis komisijos atstoviai. Ar turite ką nors e, pridurti, nes jūs ne vieną kartą kreipėsi anksčiau kalbėjusioje? Dėkoju. Kai kurių elementų aš ankstantame pasisakymę nepaminėjau, nes e, peticijoje buvo kalbama apie neįgalumo direktyvą. Ir šį kartą norėčiau pabrėžti, kad e, parengtoji komisijos direktyva e, užtikrina adekvato apsaugos lygį, kokio yra reikalavimo. Bet žinoma, Komisija yra įsipareigojusi ne tik tai kovoti su diskriminacija, bet ir užtikrinti, kad neįgalus asmenys galėtų pasinaudoti visomis teisėmis ir laisvėmis. Ir čia buvo paminėti kai kurie dalykai, kuriuos norėčiau pabrėžti. Ypatingai norėčiau pabrėžti e, neįgaliųjų e, e, žmogaus teisės. Tai iš tiesų yra labai svarbus klausimas. Mes galime jūs užtikrinti, kad komisija tikrai e, kreipia didžiulį dėmesį į šią sritį. Labai greit, mes esame prisijungę prie konvencijos, prie konvencijos atsiprašau, ir greitai ji bus pasirašyta visų valstybių narių. Dabar šią konvenciją jau yra ratifikavusios 14 valstybių narių ir Komisija, taip pat taryba bei valstybės narės e, turėtų priimti sprendimą ES vardu dėl konvencijos. Toliau, dėl etikos kodekso e, jisai turi būti priimtas prieš e, tą pilną ratifikavimą ar, ar, ar tos konvencijos depozitą, bet tai mums neužkerta kelio ir tai nereiškia, kad mes negalime pradėti gyvendinti konvencijos nuostatų. Uh, Konvencija yra toks mišrus susitarimas, kai kurie dalykai e, yra valstybių narių kompetencijoje, kai kurie dalykai ES kompetencijai, bet mes bandome bendradarbiauti visais lygmenėmis ir padaryti viską, ką galime. Iš vienos pusės mes inicijuojame teisės aktus, bet iš kitos pusės mes bandome bendradarbiauti e, su aukšto lygio e, darbo grupė dėl neįgaliųjų klausimų. Taip pat yra deramasi yra bendraujama ir bendradarbiaujama rengiant metinius pranešimus dėl e, konvencijos įgyvendinimo. Ir mes bendradarbiavome sprendžiant įvairia, pačius įvairiausius dalykus dėl, dėl būsto, dėl apgyvendinimo, dėl balsavimo teisų ir taip toliau ir panašiai. Daug šitų klausimų yra įtraukti į aukšto lygio e, darbo grupės e, darbo atvarkę. Ir Taip pat reikėtų paminėti, kad komisija dabar rengia naują neįgalumo strategiją. Jūs žinote, kad ankstesnioji strategija e, bus užbaigta e, vėliau šiais metais, reikalinga nauja strategija ir jungtinių tautų konvencija dėl neįgalumo mums tarnauja kaip e, įkvėpimo šaltinis rengiant naują strategiją. O kalbant Taip, o kalbant apie neįgaliųjų korteles e, šitą pasiūlymą, tai man atrodo, mes apie tai galėtumėm pašnekėti vėliau ir galbūt kito, e, kitomis progomis. Bet e, manome, kad šitas pasiūlymas yra labai vertingas. Tačiau nereikėtų pamiršti ir turėčiau priminti visiems čia esančiams, kad komisijos tikslas yra užtikrinti, kad visų neįgaliųjų teisės būtų gerbiamos ES visais lygmenimis. Dėkoju. Kare. Ačiū. Ar peticijų teikėjai norėtų sureaguoti? Ačiū, pirmininkė. Manau, labai svarbu pabrėžti komisijai, kad Mes visi kalbėjome apie Junktinių tautų konvenciją dėl neįgaliųjų teisių. Tai yra būtent neįgalumai skirta konvencija. Junktinės tautos suvokia, kad reikia tokios konvencijos. Nekyla net klausimas, kad horizontalioji direktyva tik pir, pa, sustiprins, prisidės prie apsaugos, neįgaliųjų apsaugos. Tačiau ji neišspręs esminių problemų. Ir kol mes pasitikėsime tik tai bendro pobūdžio horizontaliai direktyva, žmonės ir toliau kenties. Ir aš vartoju šitą žodį kenties labai konkrečiai, nes čia ir kalbame apie kančią. Viena esminių problemų yra ištekliai ir ji yra nesprendžiama tai ir sukelia kančias. Norėčiau pateikti jums dar vieną pavyzdį. Jungtinėse, jungtinėse valstijose yra taip pat lygybės teisės aktai, bet taip pat ten egzistuoja e, Amerikos e, įstatymas dėl neįgalumo. Ir iki įsigaliojant tam įstatymui e, neįgaliųjų gyvenimo sąlygos buvo daug prastesnės. Ir visame pasaulyje į šitą įstatymą žiūrima kaip į modelį. Jis skirtas būtent neįgalumui ir niekuo negali būti pakeistas. Ir būtent tai milijonas trys šimtai tūkstančių žmonių paragino. Būtent tai ir to ir prašo tie milijonas trys šimtai tūkstančių žmonių pasirašysių. Uh, Tai yra daugiausia surinktų parašų peticijai ES ir būtina į juos atsižvelgti. Ir jeigu nebus tai padaryta, tai bus iš tikrųjų didžiulis įžeidimas. Aš e, čia atvykau apimta nusivylimą ir nenoriu išvykti, besijausdama taip pat. Junktinių tautų konvencija sako, kad reikia įsiklausyti į negalę turinčių žmonės, į jų poreikius. Ir ši peticija taip pat yra susijusi su tuo, ko mums reikia, su mūsų poreikiais. Taigi, manau, kad mums tikrai reikia išspręsti, baigti spręsti šią peticiją, baigti spręsti joje keliamus klausimus. Je remercie très, très sincèrement la Commission des pétitions d'avoir bien voulu traiter cette. Ačiū komitetui už tai, kad išnagrinėjo šią peticiją, už tai, kad padėjo mums mm, šiame procese, kuriuo siekiama pagerinti neįgaliųjų situaciją Europos Sąjungoje. Buvo kalbama apie direktyvas, kurios padeda atsižvelgti į mūsų poreikius. Taigi ačiū. Dabar ponas Kašmanas. Taip, ačiū pirmininkė. Siek, siekdamas e, pasiūlyti kažką konstruktyvaus, norėjau pasiūlyti, kad nusiųstume Rauliui Romevai šias peticijas. Jis yra pranešėjas atsakingas už e, horizontalę direktyvą nagrinėjimą Libę ir paprašyti jau pastabų ir jei būtina, mm, kad jis e, pasistengtų įterpti į horizontalėje direktyvą tai, kas galbūt joje buvo praleista. Tai galbūt būtų greitesnis būdas sprendžiant šią problemą, užuot laukus tolesnių rezultatų. Manau, kad šio komiteto pareiga išklausius visų kalbėtojų, yra palikti šią peticiją atvirą ir apsvarstyti naujų iniciatyvų galimybę, iniciatyvų skirtų neįgaliųjų teisėms. Norėčiau pasakyti, aiškiai pasakyti vieną dalyką. Visa eilė kalbėjusiųjų minėjo šį aspektą. Jie sakė, kad ši peticija buvo pasirašyta daugiau nei milijono žmonių. ir kad komisija į ją žiūri beveik kaip į teisėjų kuros iniciatyvą, ka, kabutėse, ir kad ko, komisijos atsakas turėtų būti tinkamas. Tačiau tai nėra teisėjų kuros iniciatyva, ji nebuvo pateikta tuo metu, kai ji buvo pateikta prieš įsigaliojant tokiai teisiai, taigi tai yra viso labo tik peticija. Tai reiškia, kad šis komitetas turi stebėti, kaip jie toliau vystysis. Jie yra mums labai svarbi, kadangi jie palaiko tiek daug mūsų piliečių. Tačiau kyla klausimas, ar, direktyv, ar pakaks bendrosios direktyvos, o gal mums mum reikėtų kokio nors konkretesnio teisės akto. E, jums leidus išsakysiu savo asmeninę nuomonę. Ji yra štai kokia. Bendro, bendroji direktyva, aišku, būtų naudinga, kadangi ji nustatytų principus taikytinus bet kokiai diskriminacijos formai. Tačiau nemanau, kad ji mums leistų pakankamai įsigilinti į detalės, ko reikalauja mūsų dabar aptariamas klausimas. Visai lė kolegų kalbėjo apie patirtį kitose šalise. Man atrodo, kad ES iš tikrųjų galėtų priimti konkretesnę direktyvą be jau tos esančios bendrosios diskriminacijai skirtos direktyvos. Mano nuomonė, komisija tam, tik, tam tikrų momentų turės atsakyti į piliečių išreikštą susirūpinimą, kadangi tas darbas, kuris yra atliekamas šioje srityje, jau tęsiasi ne vienerius metus. O tik dabar matome, kad prasideda diskusijos šiuo klausimu. Tikiuosi, kad mums pavyks e, įvykdyti pono Kešmeno pasiūlymą, būtent, kad reikėtų šį klausimą pateikti ne tik pranešėjui, bet taip pat ir piliečių teisų komiteto pirmininkui, kad jie galėtų išnagrinėti vykdomą darbą konkrečiau. Jie neturėtų nagrinėti tik, konkretų, tik konkrečių klausimų, bet taip pat ir paremti konkrečias iniciatyvas. Galbūt galėtume paprašyti, kad taryba ratifikuotų konvenciją. Tai galbūt būtų tinkamas būdas mm, pagreitinti procesą, kadangi nekyla bejonių, kad tai jau atliko ES valstybės narės. Taigi, lygiai grečiai mes galėtume galbūt pasiūlyti kažką panašaus. Galėtume pateikti nuomonę Libe komitetui dėl dabar vykdomo darbo. O dabar reikėtų šią peticiją palikti atvirą ką kolegos apie tai galvoja. Jei neprieštarautumėte, manau, galėtume, galėtume e, taip elgtis toliau. Ir dėkoju taip pat ir peticijų teikėjams. Sulla petizione successiva, la 385-2008, non è. Kita peticija 385. Peticijos teikėjos nėra, Todėl aš iš karto suteiksiu žodį Europos komisijos atstoviai, kuri jau kalbėjo apie neįgaliuosius žmonės ir jų korteles specialiasis. Labai trumpai norėčiau tik priminti, kad e, peticijos pateikėja norėjo, kad būtų įveista negaliu asmenų tapatybės kortelė, kuri galiotų visoje ES ir galėtų būti naudojama e, transporto tikslais. E, peticijos pateikėja norėjo, kad būtų įvestas kortelės įvedimo straipsnis. Europos komisija už tai, kad neįgalumo statusas būtų abipusiai pripažįstamas ES valstybėse narėse. Tokiu būdu e, mes padėtume neįgaliesiams žmonėms naudotis viešuoju transportu visoje Europos Sąjungoje. Tačiau šiuo metu dar nėra susitarta dėl neįgalumo apibrėžimo. Be to, skirtingose valstybėse narėse egzistuoja skirtinga praktika ir jaučiamas tam tikras nenoras veikti. Todėl Europos komisija uh, kol kas neteikia ES masto pasiūlymo dėl neįgaliųjų asmenų tapatybės kortelių. Ši peticija buvo pateikta 2008 metais, po to šis tas pasikeitė, aš norėčiau tuos pokyčius pristatyti ir jeigu šiuo metu mes dar ir nesiūlome visos ES masto mechanizmo. Mes imamės tam tikrų pastangų tą kryptimį, apie kurią kalba peticijos teikėjai. 2008 m. kovo mėnesį Europos taryba pataisė rekomendaciją dėl e, neįgaliųjų žmonių tapatybės kortelių ir buvo sukurtas standartinis ES modelis, kuris yra pripažįstamas visose ES valstybėse narėse. Tai leidžia abipusiai pripažinti neįgaliųjų žmonių teisės skirtingose valstybėse narėse. Uh, kai jie nori naudotis skirtingomis paslaugomis. Ši rekomendacija buvo pakeista įtraukiant naujasias 12 valstybių narių įstojusias į ES 2007 e, ir 2009 e, metais. Taip pat egzistuoja abipusis pripažinimas dėl neįgalumo statuso suteikimo ši kompetencija vis dar atitenka valstybėms narėms ir sistema nėra suderinta, bet yra įmamasi pastangų, kad tokia rekomendacija būtų lengviau įgyvendinti. Europos komisija paskelbė, išleido bukletą, kurioje e, nacionalinės administracijos ir piliečiai yra informuojami apie tokių kortelių naudojimą valstybėse narėse. Be to, Europos komisija sukūrė informacinę internetinę svetainę, kur piliečiai gali tiesiogiai susisiekti su kompetitingomis institucijomis, tam, kad gautų daugiau informacijos. Pavyzdžiui, jeigu uh, peticijos teikėjos atveju buvo iškilusi problema dėl keliavimo į Olandiją, ji gali eiti mūsų svetainę ir ten ras tiesioginę jungtį su nacionalinėmis institucijomis, kurios galės informuoti apie atitinkamos šalies negaliųjų piliečių teisės. Žinoma, tokios priemonės yra tik tai vadinamos minkštosios priemonės. Europos komisija pasisako už tai, kad būtų tvirtai pripažinta abipusių pagrindų ši sistema ir tai atneštų naudos visoms ES valstybėms narėms. Todėl šiais metais Europos komisija e, ES neįgaliųjų ekspertų akademiniam tinklui iškėlė specialų uždavinį akademikai ir neįgalumo ekspertai iki metų pabaigos parengs pranešimą, kuriame bus kalbama apie skirtingų pašalpų ir teisių, e, kurias, neįgali, kuriomis neįgaliai gali naudoti skirtingose valstybėse narėse apžvalgą. Be to, valstybėse narėse bus tenkiamasi abipusiai pripažinti konkrečias teisės ir nuolaidas E, taikomas neįgaliesiems. Tai yra tam tikras bandymas sukurti tam tikrą elgesio su neįgaliaisiais žemėlapį visai Europos Sąjungai. Tokiu būdu mes galėsime aiškiau suprasti, kaip skirtingos administracijos skirtingose valstybėse narėse elgesi, kokie teisės aktai, kokiuose srityse e, negalėsims yra suteikiamos lengvatos ir ypatingos teisės, o po to žiūrėsime, ar nebus galima E, tas e, nuolaidas ir pašalpas perkelti iš vienos šaly, šalies į kitą. Bet pirmiausia, be bejonės reikia užtikrinti abipusį pripažinimą. Nuolaidos gali būti taikomos, pavyzdžiui, muziejams ar viešajam transportui ar kuriai, bet kuriai kitai sričiai. Peticijos teikėja, pavyzdžiui, taip pat kalba apie socialinės apsaugos sistemas. Ekspertai bando išnagrinėti visas sritis ir nori įvertinti, uh, kur būtų galima žengti pirmosius žingsnius lengviausiai. Europos komisija dabar tą daro ir mes tikimės, kad e, tai atitiks peticijos dvasę. Ačiū. Kolegė iš Vengrijos. Aš norėčiau tik pasakyti, kad aš sveikinu tą vadinamąją komisijos švelnėje iniciatyvą. Kaip žinote, e, suderinimas ir abipusis pripažinimas yra ilgas procesas, bet ar nebūtų galima pasinaudoti automobilių statymo kortelės modeliu? Pavyzdžiui, galėtume pradėti naudoti visoje Europoje vienodą automobilio statymui taikomą kortelę ir Taip pat e, neįgaliai galėtų žinoti, kad jie turi tokias pateisės susijusias su automobiliu. Nes dabar sistema skiriasi. Aš manau, kad pradėti šioje srityje būtų visai gera iniciatyva. Manau, kad nuo tokių švelniųjų priemonių galėtumėm paliau pereiti prie griežtesnio pripažinimo ir galėtume skatinti eiti tokia kryptimi visas valstybės narės. Ponas Kešmanas dabar. Uh, Ačiū. Aš sutinku su Kinga, kad uh, ta švelnioji iniciatyva turėtų būti skatinama. Galima imtis veiksmų, jeigu yra nustatyta diskriminacija dėl tautybės. Pavyzdžiui, jeigu e, Olandai gali patekti Olandijoje į muziejus nemokamai, o kitose šalise ne, tai e, gali iškelti nemažai sunkumų. Reikia skatinti, kad kuo daugiau valstybių narių E, taip, kabutėse švelniai pripažintų neįgaliųjų korteles ir teisės, kai tik įmanoma e, visos lengvatos turėtų būti suteikiamos visų ES valstybių narių piliečiams. Kol bus įvesta e, teisiškai privaloma kortelė, mes juridiškai gyvensime tam tikrame vakume. Kol kas neturime E, galimybių valstybėms narėms e, teisėtai sukurti pagrindo mm, taikyti vienodą sistemą. Todėl aš tikiuosi, kad taryba vadovausis blaivių protų ir bus priimtas racionalus sprendimas visoms 27 šalims. Ačiū. Kolega Rapti. Efharisto, kirie. Pone Rapti. Dėkoju. Aš norėčiau pasakyti, kad aš sutinku, ką pasakė ponas King ir ponas Cashman. Ir kadangi jau buvo kalbėta jau apie šitą neįgaliųjų kortelę, norėčiau pabrėžti, kad labai svarbu iš tiesų, kad komisija žengė pirmąjį žingsnį. Bet būtų labai gerai, jeigu mes pabrėžtumėm ir pasakytumėm, jog Europos, europinė ta kortelė būtų galbūt labiau institucinis ir svarbesnis dalykas nei neįgaliųjų kortelė, e, kuri dabar yra prilyginama kaip ir parkavimo korteliai. Komisija teigia, kad e, vienas iš dešimties argumentų, kurie buvo pateikti priimant arba parengiant parkavimo kortelę, gali būti pritaikyti ir e, neįgaliųjų kortelės įvedimui. Ir anksčiau aš esu kalbėjusi apie neįgaliųjų kortelę ir noriu pasakyti, kad sutinku su kolegomis. Mes nekalbame apie praktinius dalykus, kuriais turėtų būti pasirūpinta. Mes kalbame apie idėją, apie esminį dalyką, apie tai, kad neįgalėjai taip pat turi teisės, kad jie taip pat yra asmenybės ir mūsų, kai visuomenės pareiga, tai yra palengvinti arba tiesiog e, suteikti visas įmanomas priemonės e, neįgaliesiams. Taigi komisija turėtų atsižvelgti ne tik tai į praktinius šito klausimo aspektus, bet ir jo pačią esmę. Dėkoju. Aš nežinau, ar dar kas nors nori pasisakyti. Aš. Komisija, manau, nebeturi ką papildyti, nes e, Panašu, kad iš to, ką išgirdome, tai mūsų kolegos e, iš esmės sutinka su komisijos požiūriu ir greičiausiai pasinaudosiu komis... mano kolegų pasiūlymų, tai yra mes turėtume palikti šitą peticiją atvirą, toliau nagrinėti, kad galėtumėm stebėti tolesnius, tolesnį procesą. Na, o informacija, kurią išgirdome iš komisijos, tai yra tai, kad dabar yra imamasi tokių praktinių žingsnių harmonizuojant ar suderinant e, praktinius e, dalykus tam, kad e, ir, ir tam, kad, tam, kad būtų galima suderinti ir suvienodinti e, e, nei teisės aktus, kuriuose kalbama apie neįgaliųjų teisės. Na ir jeigu nėra prieštaraujančių, tai mes ir paliksime šitą peticiją atvirą kad galėtumėm kartu su komisija toliau stebėti e, tolesnę pažangą. Dėkoju. E passo, diceva David Law, alla petizione numero 8. O dabar pratesime ir pereisime prie aštuntojo klausimo, prie aštuntos. Na, nebent kas nors prieštarautų tam. Tai yra, nagrinėsime 7 ir 8 peticijas kartu. Galbūt netgi būtų protingiau e, aptarti pirmą 8 peticiją arba 8 punktą, paskui 7. Taigi žodį norėčiau suteikti ponui Kacioliui. Ačiū pirmininkė. Man primtiniau būtų svarstyti šitos klausimus taip, kaip jie numatyti darbo atverkiai. Tai yra pirmą septintą, paskui aštuntą. Nes e, aš ketinau pradėti nuo komentaro dėl e, pono Kešmano pasisakymo, dėl direktyvos. Juk yra labai svarbu, kad komisija, Europos komisija ir Europos parlamentas išklausytų daugiau žmonių turinčių negalę, nes būtent jie žino, su kokiam problemom susiduria. Ir tikrai nepadės e, tų problemų sprendimas, jeigu jūs apie tai sužinosite iš knygų. Tad pradėsiu e, savo pasisakymą, kreipdamasis į garbiuosius peticijų komiteto narius. Ar jūs norite visą visą apimančios visuomenės ar visuomenės su atskirtimi. Visuomenė, kurioje egzistuoja atskirtis, reiškia, kad e, neįgalėjai yra laikomi tam tikrose e, specializuotose institucijose ir jiems nėra lengvai prieinamos e, paslaugos, tokios, pavyzdžiui, kaip draudimas ir panašiai. E, į negaliųjų teisės neatsižvelgiama kiekvieną dieną, ne visuomet tai daro ir teismai. E, ne, negalėsiams nėra sudaromos sąlygos, kad jie galėtų pilnavertiškai e, dalyvauti visuomenės gyvenimą, gyvenime. Ir iš tiesų reikia padaryti tam tikrus pakeitimus, ne tik tai fizinius. Uh, bet ir kitus pakeitimus, kad negalėjai galėtų funkcionuoti visuomenėje. Tai apima taip pat ir e, teisės aktus, teisės e, tam tikras nuostatas. E, gegužės pirmąją dieną yra ketinama organizuoti Berlyne didžiulę demonstraciją, reikalaujant įtraukti E, arba tiesiog atsižvelgti į neįgaliųjų e, teisės. Tik tai tokiu būdu mes galime pasiekti, kad neįgaliųjų, neįgalėjai būtų, integruot, neįgalėjai būtų integruoti į įgaliųjų e, visuomenę. Tam, tam, kad neįgalėjai naudotųsi tomis pačiomis teisėmis kaip ir kiti visų kaip ir kiti visuomenės piliečiai, reikalinga padaryti tam tikrus teisinius finansinius pakeitimus. E, Vokietijos federalinė vyriausybė kol kas dar nėra padariusių visko, kad apgintų neįgaliuosius nuo diskriminavimo. Jau yra priimta direktyva, kur kalbama apie šiuos dalykus, e, kuriuose kalbama ir, pavyzdžiui, apie e, draudimą, bet e, Europos taryboje e, buvo susidurta su tam tikrų priešiškumu ir dėl to nebuvo sudarytos sąlygos užtikrinti atitinkamą arba adekvatų neįgaliųjų apsaugos lygį. Turiu keletą skaidrių, kuriomis norėčiau pasidalinti su jumis. Čia yra sakoma, kad ir neįgalieji, ir įgalieji iš tiesų susiduria su tomis pačiomis rizikomis e, e, savo gyvenime. Tai nepriklauso nuo to, ar jie yra įgalus ar neįgalus. Ir čia yra e, pavaizduota šitoje skaidrėje, kad tos rizikos gali vienodai paveikti mus visus. Pavyzdžiui, jeigu aš rytoj susirgsiu ir greičiausiai pasirodys, kad aš nesu apdraustas nuo šitos rizikos, tuo tarpu, kai sveikas žmogus arba tiksliau e, negalios neturintis žmogus būtų apdraustas. Tuo tarpu aš manau, kad aš turėčiau nu, turėti tą pačią galimybę gauti atitinkamą draudimą. Šią problemą galima e, išspręsti e, išnagrinėjus riziką ir pasižiūrėjus, kaip ta rizika galėtų būti perskaičiuojama arba kaip ji galėtų atsispindėti e, draudimo, skaičiuojant draudimo įmoką. Du tūkstančiai šeštaisiais metais aš iškėliau šitą įtraukimo, neįgaliųjų įtraukimo klausimą Europos parlamente. Ir Tuomet aš konkrečiai kalbėjau apie e, neįgaliųjų draudimą. Tada susidūriau su pasipriešinimu ir tada gal, pasirėmiau e, Junktinių tautų konvencijos 24 straipsnių, kuriame konkrečiai kalbama apie draudimą. Europos komisija taip pat išnagrinėjo Europos konvencijos e, neprivalomosius e, arba pasirinktinius protokolus, nors e, tuo metu direktyva dar nebuvo priimta, ji buvo užblokuota taryboje. Taigi, netgi tokioje situacijoje mus gali apsaugoti Junktinių tautų konvencija. Taigi yra dvi galimybės. Arba mums reikalinga ES direktyva, kovos su diskriminacija direktyva, arba mes galime pasikliauti arba jungtinių tautų, jungtinių tautų konvenciją. Bet panašu, kad nei viena, nei kita nėra taikoma. Tuo tarpu neįgalieji, kaip ir bet kurie kiti, patekę į nelaimę, jie nebus apdrausti ir jie neturės jokios teisinės apsaugos. EDF e, e, pirmininkas e, yra pasakęs, kad ateitis negali laukti. Ir aš suprantu šito žodžius taip, kad komisija turi kažko imtis, kad ji turi greičiau reaguoti į tos finansinės krizės padarinius. Vokietijos vyriausybė buvo paraginta imtis skubių žingsnių, tą patį turėtume padaryti ir Europos lygmenių. Negalime laukti dviejų ar trijų metų. Dar norėčiau paminėti 2008 metų peticiją. Koks? Jos numeris 689. Joje taip pat kalbama apie draudimą. Nors toje peticijoje aš iš, apskritai patekiant peticijas aš remiuosi savo asmeninę patirtimi, nes man tada lengviau paaiškinti, kokia yra problema. Iš tiesų, jeigu jūs patys patirėte sunkumą, tai tik tai tada galime, galima visiškai arba pilnai suvokti E, problemos esmę. Būtent todėl e, manau, kad būtina e, Europos parlamentui ir Europos komisijai būtina yra bendradarbiauti ir kalbėti su neįgaliaisiais. Ir jeigu tai būtų, tai išgirstumėte, jog nekarta neįgaliai yra patyrę tam tikrą diskriminaciją. E, direktyvoje 2078 e, yra priimtos tam tikros nuostatos atsižvelgiant į tuos atvejus, kada buvo diskriminuojami neįgalieji. Aš manau, kad tos nuostatos ir to, tie principai turėtų būti perkelti į bendrą e, civilinę teisę lygiai taip pat, kaip ir kovos su nediskriminavimo, su, su, kovos su diskriminacija a, nuostatos. Ir tokiu būdu bus galima užtikrinti arba dar sėki pabrėžti, kad mes turime tokią, lygiai tokią pačią teisę būti apdraustais. Aš turėdamas e, tą negalę, kurią aš turiu, aš e, tikimybė, kad aš patirsiu tam tikras problemas ar sunkumus yra žymiai didesnė. Bet e, tai nereiškia, kad dabar e, kad tokios apsaugos nereikės e, dabar esant, esantiems veikiems ar galėsiams žmonėms. Mano negalė yra susijusi su stuburo pažeidimais ir kai kuriais atvejais tos lygos arba tie gydym, tas gydimas, kuri, kurio man prireiks, jo man prireiks tik tai po keliarių metų. Tad dalis tų pažeidimų, e, kurie, buv, kurie išryškėjo arba buvo diagnozuoti dabar arba dabartiniu metu, e, iš tikrųjų yra susiję su mano anksčiau e, turėt, turėta negale. Ir dabar pagal pagal dabartinės taisyklės aš e, negaliu būti gydomas arba negaliu būti apdraustas. Šitokią situaciją reikia e, ištaisyti. Tokiu atveju draudimo sutartis arba turi būti paskelbta negaliojančia, arba turi būti imtasi e, kitų priemonių, kad mes neįgalėjai galėtumėm E, naudotis tomis pačiomis teisėmis, e, kaip ir anksčiau neturėjusiai negalios. Aš bandžiau spręsti šią problemą, e, remdamasi sutartimi tarp manęs ir draudimo bendrovės, bet galiausiai aš ne, ne, nesugebėjau išspręsti, išspręsti tos problemos. Ir Todėl akivaizdu, kad e, mums reikalinga adekvati teisinė bazė, kuri reglamentuotų panašius klausimus. Dabar grįžtant prie septintojo darbo tvarkės klausimo. Tarp, tarp daugybės konkrečių problemų, su kuriamis susiduria neįgalėjai. Beje, e, savo skaidrių e, kopijas aš jums galėsiu palikti bet kol kas, na, bet akivaizdu, kad aš neturiu tiek daug laiko e, kalbėti apie visą tai, kas yra pasakyta, todėl aš iš karto pereisiu prie kito dalyko. Pirmininkė pertraukė pranešėja. Tai aš dabar suprantu, kad mes kalbame apie aštuntąjį darbo tvarkės klausimą, bet tai jau yra kitų specialistų e, prerogatyva, tai gal tada paprašysime komisijos pirmą reaguoti į e, septintąjį klausimą. Komisija. Ačiū pirmininkė. Taip pat labai dėkoju komisijos teikėjui, kuris yra žmogus, su kuriuo mes glaudžiai bendradarbiaujame ir jau jį asmeniškai pažįstame, jis tikrai labai daug prisideda prie mūsų darbo ir mūsų žinių. Taigi nors tai ir yra liūdna istorija, bet turėtume bent jau išsakyti e, padėką visoms toms pamokoms, kurias išmokome jos dėka. E, dėl teisinės situacijos, man atrodo, kad ši peticija labai gerai parodo, koks svarbus yra komisijos pasiūlymas. Pasiūlymas, kuris, kurį taip pat paskatino ir EDF, ir piliečiai pasirašydami, taip pat ir Europos parlamentas, kai kurie aktyvus jo nariai. Šis pasiūlymas, kuris buvo aptartas penktame punkte sprendžia diskriminavimo problemas visose visuomenės rytise išskyrus užimtumą. Tai reiškia, kad socialinės apsaugos sveikatos klausimai yra priepiami taip pat prieiga prie prekių ir paslaugų, įskaitant draudimą. Visose šiuose sritise bus draudžiamas diskriminavimas remiantis seksualiniu orientacija, neįgalumu, e, amžiumi ir taip toliau. Be to yra ketvirtas straipsnis, kuris konkrečiai kalba apie neįgalumo klausimą, taip pat tinkamą būstą ir prieigą ir taip toliau. Mm, šis pasiūlymas jau buvo aptartas, taigi nesileisiu į smulkmenas, bet mano galva šis pasiūlymas, jeigu bus priimtas ta forma, kokią jį pateikė komisija ir patvirtintas Europos parlamente, padėtų išspręsti daug peticijos teikėjų iškeltų klausimų. Ir esu tikras, kad ir klausimų problemų, su kuriais susidarė dauguma Euro, daug Europos piliečių šiandieną. Taigi tai yra svarbus dalykas. Ir manau, kad čia susidurėme su labai svarbia problema, svarbiu klausimu. Ir norėčiau atkreipti dėme, jūsų komiteto dėmesį į tai būtent, kad komisija visą laiką gali padaryti daugiau ir mes tikrai stengiamės visą laiką padaryti dar daugiau, bet svarbu suvokti, kad būtent taryba blokuoja šį pasiūlymą. E, jau pirmininkaujant keturiom šalims vyko šios diskusijos ir dar mums nepavyko pasiekti reikiamos balsų, balsų skaičiaus. Taigi svarbu, kad ir toliau tęstume šį darbą ir noriu pasakyti, kad Komisija tikrai puikiai bendradarbiauja su Europos neįgaliųjų forumu šiuo klausimu, bandydama įrodyti valstybėms narėms, kad moraliai tai būtų teisinga. Tačiau, kad tai taip pat ekonomiškai yra protinga, kadangi 50 milijonų neįgaliųjų yra taip pat vartotojai, taip pat yra piliečiai, jie taip pat gali daug prisidėti prie visuomenės. Ir taigi apskritai tai yra geras pasiūlymas, bet mums reikia visiems dirbti kartu ir parlamentas tiek šis komitetas, tiek Libė komitetas, kurį paminėjo ponas Kešmenas, tikrai galėtų mums e, teikti paramą derantis su taryba. Tai tokia būtų politinė pusė, kadangi buvo iškelta klausimų, kurioje vietoje yra šis pasiūlymas, e, kokia pažanga pasiekta ir taryboje, taryboje reikia pasiekti vienbalsiškumą. E, bijau, kad Pagal egzistuojančius teisės aktus nieko negalima padaryti, sprendžiant e, peticijos teikėjo pateiktus klausimus. Tačiau žinome, kad draudimo sektorius yra labai svarbus sektorius, kadangi jis yra susijęs su daugeliu gyvenimo sričių. Taigi mes pradėjome dėrybą su suinteresuotomis šalimis ir su draudimo sektoriumi, taip pat atlikome išsame, išsamų tyrimą prie kurios taip pat prisidėjo komisijos teikėjas. Ten mes bandėme išnagrinėti egzistuojančią praktiką, kadangi manome, jog egzistuoja įmonių, kurios gali, išspre, gali apeiti šios klausimus, kad, kad yra daug dalykų, kurių nepasiruošusios tiesiog spręsti tos draudimo įmonės, kadangi netinka jų apskaičiavimo sistemos. Mes taip pat surinksime diskusijas su suinteresuotomis šalimis, taigi manau, kad galėsime pasiekti, kad šiame sektoriuje būtų atsisakyta bent jau pačių kengsmingiausių praktikų, tiek kalbant apie neįgaliuosius, tiek apie pagyvenusius žmonės ir taip toliau. Ačiū pirmininkė. Mes norėtume Jums padėkoti dabar, pane Gomes. Uh, to... Ar jūs norėjote kalbėti? Ne, nenorėjote. Much, Ačiū pirmininkė. Vasilijus, sveikinu jūs už atliktą darbą, tačiau turiu pasakyti, kad kartais mane tikrai stebina šio klausimo sudėtingumas. Negaliu nei pradėti bandyti gilintis į sutartį, sutarčių teisę, taip pat rizikos analizę ir taip toliau, tačiau at, aš atpažįstu neteisybę, kai tik su ja susiduriu. Ir noriu pritarti Stefanui iš komisijos, kaip žinote, kadangi jūs taip pat glaudžiai bendradarbiaujate šio klausimo, kad direktyva, kuri dabar užstrigusi taryboje, padėtų išspręsti ne visus, bet bent jau daugelį iš tų problemų. Ir galbūt, pirmininkė, viena, vienas iš būdų, kaip išlaiky, reikėtų mums išlaikyti tarybai spaudimą, nes žinome, kaip, kad politikoje, kaip ir gamtoje, nesant spaudimo nieks nevyksta. Taigi, galbūt galėtume pateikti žodinį klausimą tarybai, atsižvelgiant į vis didėjantį peticijų skaičių, mūsų gaunamų peticijų skaičių susijusių su buvusiu 13, dabar 19 straipsniu E, susijusių su religijos įsitikinimu, amžiaus, neįgalumo, seksualinės orientacijos, taip pat lyties klausimais. Taigi pateikti tarybai žodinį klausimą plenarinėje sesijoje. Tai būtų vienas iš būdų, kaip eiti į priekį. Taip pat norėčiau pasakyti, kad prieš daugelį metų, kai aš buvau aktoriumi, aktoriai aktoriams nebuvo e, teikiamas draudimas, kadangi buvo manoma, kad mes esame sukčiai valkatos ir vagis. Ir Margareta pritarė jiems. Ir kai pasikeitė šis požiūris, tada buvo surastas kitas. Tada buvo sakoma, jei esate žymus, žmonės žinos, kada išvyksate iš namų, nes e, arba bus jūsų pasirodymas vakare, arba vyksite filmuoti į Malavį ir taip toliau. Taigi Yra ekonominės prie, priežastis, kodėl reikėtų e, pasirūpinti šią puikią nišinę rinkos rytimi. Galbūt mums reikėtų pažvelgti į kitas šalis, kurios išsprendė šį klausimą, šį neligybę, šią neligybę. Kadangi galbūt Australijoje, pavyzdžiui, jeigu turite automobilį, jūs turite už jį mokėti mokestį kadangi su tuo automobiliu iš karto gaunate ir civilinės atsakomybės draudimą, taigi jeigu įvyksta avarija, jūs iš karto esate apdraustas dėl galbūt žalos padarytos kitiems. Taigi galbūt yra šalių, ne valstybių narių, bet kitų šalių, kuriuose numatyta, kad jeigu draudimo rinka tos paslaugos neteikia, tai mes teikiame. Buvo minėtas tyrimas, vykdomas tyrimas. Jeigu įmanoma, galbūt reikėtų panagrinėti egzistuojančias praktikas, bet vėlgi norėčiau sugrįžti prie to, kad nereikia išradinėti dviračio, turime horizontalėje pagrindų direktyvą taryboje, parlamentas didžiąją daugumą ją palaikė, taigi paraginkime tarybą, kad ji mums atsakytų mūsų priečių vardu, kodėl nesimama veiksmų ir kodėl nepasiekiamas tas vienbalsiškumas. Ačiū. Labai ačiū, ponė Kešmanai. Ponas Greis. Dėkuoju, gerbiamą pirmininkę. Aš tik tai norėjau išreikšti pritarimą tam, ką sakė ponas Kašmanas. Be bejonės, tarybos problema yra ta, kad per pastaruosius keturis pirmininkavimus šis klausimas buvo blokuojamas. Pribrendo laikas šį konkretų klausimą išspręsti. Šioje peticijoje yra minčių, kurias komisija vertina pozityviai. Ir aš manau, kad Maiklo pateiktas pasiūlymas daryti spaudimą yra labai svarbus. Tokiu būdu mes galėtumėm tarsi išjudinti situaciją. Kaip Maiklas sakė, šie konkretūs klausimai arba šis klausimas žodžiu turi būti teikiamas tarybai Ir būtent tokiu būdu mes galėsime rasti būdą pralaužti ledus, sprendžiant šį klausimą, kuris taip ilgai buvo blokuotas taryboje. Labai ačiū. Pone Rapti. Labai ačiū, ponė pirmininkė. Manau, kad po Kešmano kalbėti yra labai sudėtinga, nes nebelieka ko pasakyti. Be to jis kalba taip glaustai ir išsamei, kad viskas būna aptarta. Ponas Kešmanas sakė, kad jis yra buvęs aktorius ir jis mums pateikė puikių pavyzdžių iš aktoriaus gyvenimo. O mano profesijoje prieš tampant Europos parlamento nare. Aš esu žurnalistė ir norėjau viską matyti praktiškai. Noriu matyti konkrečius apčiuopiamus rezultatus. Taigi, labai trumpai, rem, remiantis tuo, ką pasakė kolega Kašmanas. Ir prisimenant, prisimenant tai, ką sakė vicepirmininkė. Galėčiau pridurti. Čia raštu parašytų išvadų paskutinėje dalyje ir pirmoje pusėje pateiktuose argumentuose komisijos surašytuose yra, mano nuomonė, tarsi savaime pasakoma, kad šis pranešimas, šie ataskaita turi būti a, paliktas atviras, neužbaigtas jo nagrinėjimas, bet iš esmės tai reiškia, kad klausimas yra užšaldomas ir tas klausimas turi būti įtrauktas į horizontalę direktyvą. Ačiū ponia Rapti. Be abejo, nes man jūsų klausyti buvo labai lengva, būtent dėl kalbos. Πού είναι? Α, there you are. <laughs> Mr. Cashman had you. Ponas Kešmanas jūs lepia. Jeigu teikiam tokį klausimą tarybai, tai taip, Maiklai, tu turi daug abejonių dėl lyties diskriminacijos, bet mano atveju, pavyzdžiui, visai neseniai dar buvo suteikta uh, E, galimybė draudimo kompanijoms e, blogesnės sąlygas suteikti moterims, dėl to, kad jų gyvenimo trukmė yra ilgesnė, kai kalbam apie gyvybės draudimą. Tai yra labai svarbu. Be abejonės aš žinau, kad neįgalumas yra labai sudėtinga problema ir aš suprantu, kas čia yra sakoma ir bei tam pritariu, bet suvokiu, kad reikia ir lyties aspektą įtraukti. You, Dėkuoju, ponė pirmininkė. Aš norėjau tik patikinti Tatjaną, kad esu e, pasiryžęs išspręsti lyčių lygybės klausimą. Kodėl čia nepaminėtas tas aspektas? Šiuo atveju į 13 straipsnį, dabartinį 19 straipsnį lyčių lygybės aspektas neįeina. Apie jį kalbama kitose sutarties dalyse, tai jau anksčiau buvo paminėta, ES turi galimybę imtis veiksmų, kovojant su diskriminacija lyties pagrindu. Bet be abejonės turim peržiūrėti viską, kas realybėje dedasi. Viena iš lyčių lygybės direktyvų sugrįž parlamentui peržiūrėti, kiek žinau. Tada, manau, mes turėsim progą dar kartą įvertinti lyčių lygybės ar neligybės aspektus, kurie vis dar egzistuoja. Daug, čia kalbame apie daugumą, moteris sudaro daugumą visuomenės. Ačiū, ponė Kešmanai. Ponas Salafrankas. Mes norėtumėm pakalbėti, aš norėčiau pakalbėti apie, apie galbūt tokį socialinį susirūpinimo dalyką. Mes e, iš tikrųjų labai atidžiai nagrinėjame klausimus susijusius su neįgaliųjų problemomis, bet mums reikėtų žengti kitą žingsnį. O tas kitas žingsnis priklausys nuo komisijos atsako. Jau dabar yra daug vėluojama rengiant atitinkamą teisinę bazę, rengiant tuos teisės aktus, kuriuose būtų kalbama apie neįgaliųjų teisės. Ir žinoma, mes negalime ignoruoti ignoruoti netgi 12 procentų e, mūsų gyventojų e, teisių. Bet tai nėra nereikšmingas klausimas, tai yra reikšmingas klausimas, e, kuris yra susijęs su neįgaliaisiais ir su tomis situacijomis, į kurias kiekvienas iš mūsų gali patekti, kad ir rytoj. Tad mes ne tik tai na, reiškiame savo supratimą tiems asmenims, e, kurie kreipiasi su šitą peticiją, bet taip pat turime pripažinti, kad be gražių kalbų mes daugiau nieko nepadarėme. O tai nėra pats geriausias būdas spręsti problemas. Mums reikia sprendimų. Sprendimai sprendžia problemas. Tad reikalingas sprendimas arba iš komisijos pusės, arba reikalingas tam tikras pareiškimas skirtas komisijai. Atsižvelgiant žinoma į visą tai, kaip komisija vykdo savo e, funkcijas jau įsigaliojus Lisabonos sutarčiai. Mums reikalingas apsisprendimas ir reikia ta, to, ir todėl reikėtų susitarti dėl tam tikrų terminų, tam tikrų darbų ir terminų tvarkaraščių, kuriuo mes turėtumėm laikytis. Juk negalime pasikviesti čia e, žmonių ir pareišti jiems, kad jūsų peticija lieka atvira ir galbūt 2000 e, kažkėlintaisiais metais e, sprendimas bus priimtas. Juk šitos problemos egzistuoja jau dabar, jos turi finansinių, ekonominių ir bet kokių kitų pasiekmių. Mes turime paremti tuos asmenis konkrečiomis, konkrečiomis priemonėmis, konkrečiais dalykais, nes kol kas be kalbų nieko daugiau nėra padaryta. Neįgalieji kaip socialinė grupė negali arba jie tiesiog na, neturi visų galimybių, kad e, pasiektų e, tos peticijos išsprendimo ar, ar jos uždarimo. Mes turime jiems padėti ir manome, kad komisija turi žengti pirmin, siekti pažangos ir pasistengti e, pas, e, pagreitinti visą šitą procedūrą. Ačiū. Panas Kasiulė, ar jūs norite pri, ką nors pridurti prie to, kas buvo pasakyta? Dėkoju. Vokietijoje aš esu kreipęsis į teismus Ir galiausiai teismas e, nusprendė, kad e, mano iškelta problema gali būti išspręsta tik tai prieimus atitinkamus teisės aktus parlamente. Tai yra, mano problemam išspręsti reikalinga politinė valia, politiniai sprendimai. Ir todėl aš ir patikėjau šią peticiją. O jeigu Europos e, taryba to negali padaryti, tai paaiškinkite, kaip mes turėtumėm apsidrausti nuo rizikos e, ir, pasiek, ir, ir būti tiek pat apdrausti, kaip e, yra apdrausti e, kiti piliečiai. Ačiū, ponas Kaciulis, sako pirmininkė. Mes šį klausimą taip pat paliekame atvirą. Niekas nedvėjoja čia svarstytų problemų svarba Posmas, panas Kašmanas pasiūlė pateikti e, klausimą žodžiu e, kitoje plenarinėje sesijoje. Manau, kad taip ir turėtumėm padaryti. Be abejo, turėtumėm ir nusiųsti raštą e, Europos tarybai, nes visi tie trys svarstytieji atvejai išryškina vieną svarbę problemą. Mes esame Europos parlamento nariai ir mes turime teisę, net pareigą reikalauti, kad komisija ir taryba spręstų klausimus, kurie yra aktualūs dideliai Europos visuomenės daliai. Tie klausimai turi būti sprendžiami nedelsant. Mes jau girdėjome peticiją dėl daugiau nei milijono e, parašų ir mes turime pasistengti, pasinaudoti e, pirmą pasitaikiusią progą, imti šitos iniciatyvos ir e, primiktinai reikalauti, kad į mūsų tuos reikalavimus ir į, būtų atsižvelgta. Aš esu labai, aš, aš, aš esu įsitikinusi, kad mūsų komitetas yra vienas iš tų komitetų, kurie gali tai padaryti ir gali paspausti komisiją ir tarybą. Na, dėkoju. Toliau turime dar vieną pono Kaciulio peticiją ir joje ji taip pat bus, ji taip pat bus pristatyta e, su skaidrėmis. Taigi žodis ponui Kaciuliu. Taip, mano peticijoje, šioje peticijoje kalbama apie įtraukimą į mokyklų bendruomenę arba mokyklose. Iš principo tai ta pati problema. Neįgalieji neturi arba negali pasinaudoti tam tikromis paslaugomis e, mokykloje. E, mano sūnus Lukas e, yra serga autizmu. 2008 metais aš dirbau Europos parlamente. Atsivežiau sūnų čia mokytis ir sužinojau, kad, kad, kad yra Europos mokykla, Europinė mokykla ir kad gana dažnai iškyla šitas įtraukimo arba apriepties klausimas, integracijos klausimas. Apie integraciją kalbama Junktinių tautų konvencijos 24 straipsnėje. Apriptis arba integracija yra garantuojama, arba tiksliau ten yra pasakyta, kad e, pilnavertiškas socialinis dalyvavimas ir apriptis yra garantuotas. Tai reiškia, kad mano sūnus negali, e, kad jeigu mano sūnui, kad mano sūnus negali būti paskirtas į atskirą klasę ir kad visi turi teisę dalyvauti mokyklos dal, e, gyvenime. Mano sūnus turi draugų mokykloje, tačiau nepaisant to, jis e, yra, jis kenčia nuo to izoliavimo ar, ar, ar atskirties. Tai yra socialinė problema. Ir Vokietijos e, televizijos e, kanaluose mes matėme atveju, kada e, pa, panašių atvejų, kada iškildavo šita izoliavimo ar atskirties problema. Junktinių tautų konvencijoje yra aiškiai pasakyta, kad visi vaikai turi teisę arba, arba kad visiems vaikams turi būti sudaryta galimybė lankyti mokyklą. Ir tai reiškia, kad mokykla turi padaryti viską, kad e, ją galėtų ateiti bet kuris vaikas. Gerų pavyzdžių teko matyti Ispanijoje, kai kuriuose Vokietijos dalyje. Bet panašu, kad apskritai kalbant apie Vokietiją, tai Vokietijoje e, ta diskriminacija yra be net didžia, pasiekusi didžiausią mastą. Netgi 85 procentai neįgalių vaikų negali lankyti mokyklos. Tad norėčiau paklausti, jeigu tai galima padaryti Ispanijoje ir Italijoje, kodėl to negalima padaryti Vokietijoje? Juolab, kad jungtinėje, jungtinių tautų konvencijoje yra aiškiai pasakyta, kad neįgaliųjų vaikai turi būti lavinami bendro lavinimo mokyklose tam, kad jie galėtų integruotis į visuomenę. Kartais neįgaliesiems e, skirtos specializuotos mokyklos yra labai toli. Su tokia patirtimi ir, ir labai nelengva e, e, yra surasti tokias mokyklas, su ta problema susidūrė ir mano šeima. Dėl šios problemos e, mano šeima dabar yra išskaidyta, kadangi mano sonus kalba tik tai vokiškai, jis lanko mokyklą netoli Vokietijos sienos. Mes suradome sprendimą šiai problemai, bet kas būtų, jeigu mano e, vaikas e, mokėtų kalbėti tik tai graikiškai. Ar tai reikštų, kad aš turėčiau atsisakyti darbo Europos parlamente tik dėl to, kad mano sunus yra neįgalus? O toks scenarius yra gana realus. Komisija tikriausiai ne visiškai suvokia tokią situaciją. Galbūt dėl to, kad ji painioja e, įtraukimo ar apriepties savoką su integracijos savoka. Ponas Kaciuli, e, ponas Kaciuli mes turime nedaug laiko, sako pirmininkaujanti. E, todėl gal galėtumėte baigti greičiau. Taip, pasistengsiu greičiau užbaigti savo pasisakymą. Aš noriu pasakyti, kad ta atskirtis, kuri yra patirima dėl to, kad mokyklos yra nepri, nepritaikytos, taip pat sukelia mums ir nenumatytų išlaidų, o komisija atsisako jas kompensuoti. Į Be to mes patiriame ir stresą. Aš negaliu tinkamai atlikti savo darbo, nes man nuolatos galvoje sukasi įvairios mintis apie, ką, apie tai, ką daryti su mokykla. Komisija teigia, kad viskas yra tvarkoj, bet iš tiesų realiame gyvenime yra visiškai kitaip.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 Pone Saravakos, prašau. Pirmininkė, aš e, visiškai sutinku su pono Kaciulio nuomonė, bet norėčiau, kad ši konkreti peticija liktų atvira ir kad prie jos sugrįžtume, kai bus parengtas psichiatrinė ataskaita, kurioje bus sakoma, ar konkreti e, aplinka mokykloje būtų tinkama tam konkrečiam vaikui, nes žinome, kad kyla įvairių smurto problemų mokyklose, įvairių kitų problemų ir turim išnagrinėti ir psichiatrinio, pediatrinės psichiatrijos e, atžvilgių ši konkreti mokykla yra tinkama tam vaikui. Ačiū, pirmininkė. Kaip jums patinka? Kaip tik jums patinka? Pone Bardu. Ačiū, pirmininkė. Mes e, išklausėme labai e, jautrios peticijos teikėjo problemos ir tai yra svarbi problema. Mes Europos mokyklose skatinome neįgalių vaikų integravimą. Per pastarosius metus taip pat reikalavome reikiamų išteklių, kai kalbama apie sudėtingą negalę turinčius mokinius. Šiuo konkrečiu atveju komisija e, labai parodė labai didelį susidomėjimą. Mes e, labai disku, daug diskutavome su peticijos teikėjų ir puikiai suprantame situaciją, kurioje jis yra. Apie tai kalbėjome ir su komisijos vicepirmininku ponu Kalas, taigi mes tikrai labai esame susidomėję šiuo atveju tai, kad Europos mokykla turi integracijos politiką, na tai reiškia, kad tam yra skiriami reikiami ištekliai, kad būtų patenkinti konkretus mokinio poreikiai. Tačiau tas mokinys turi galėti dalyvauti svarbiausioje esminėje mokymo programos dalyje. Yra situacijų ir manau, kad kaip tik tai, tai parodo konkretus šiandienos atvejs, Nepaisant nuo tų mokyklų turimų išteklių, mokykla tiesiog pripažįsta, kad daugiau padaryti negali. Šiuo konkrečiu atveju Europos mokykla Voliuvėje e, skiria daug išteklių siekdama integruoti šį vaiką vokiškai kalbantis e, specializuoti mokytojai, turintis patirties e, dirbant su neįgaliais vaikais, e, buvo skirti šiam mokiniui. Taigi mokykla padarė viską, ką galėjo, tačiau tam atėjo laikas, kai jie galėjo pasakyti, kad jie nebėra kompetitingi toliau integruoti šį vaiką, jie nebegalėjo patenkinti šio vaiko poreikių. Taigi, manau, svarbu pabrėžti, kad pabrėžti tai, ką gali pasiūlyti Europinės mokyklos lyginant su valstybių narių mokyklomis. Valstybėse narėse egzistuoja e, daug problemų, daug mokyklų, kurias galima pasiūlyti. Tradicinių e, mokyklų į profesinį lavimą, į techninį lavimą orientuotų mokyklų, mokyklų kurios orientuojasi į sportinę ar e, meninę programą. Taigi iš viso šito pasirinkimo tikrai, manau, yra galimybių parinkti mokyklą ir neįgaliam vaikui. Europinės mokyklos nėra pritaikytos nacionaliniai sistemai. Europinėse mokyklose yra mokoma pagal vieno tipo e, programą. Taigi, juose teikiamas vienintelio tipo ugdymas. Ir tai daroma visomis ES kalbomis. Taigi, tai reiškia, kad kartais mokiniai, mokinių poreikiai nepatenkinami. Tačiau tai nereiškia, kad tokie mokiniai, neįgalus mokiniai yra diskriminuojami. Kartais tokie vaikai negali integruotis, negali toliau tęsti mokymosi pagal tokią programą. Sakykime, jiems galbūt būtų patrauklesnė sportinė ar į menus orientuota programa, arba galbūt jam labiau rūpi techninės studijos. To jie negalėtų daryti Europinėse mokyklose, todėl jiem reikėtų pasirinkti kitokio tipo mokyklą. Taigi tiesiog noriu jums, jūsų dėmesį atskreipti, kad Europinėse mokyklose dėstoma pagal labai siaurą programą Svarbu tai suprasti, būtent šiuo konkrečiu atveju. Todėl kartais mokykla turi pripažinti, kad nebegali patenkinti konkretaus mokinio poreikių. Šiuo atveju komisija padarė viską, ką galėjo, kad padėtų šiai šeimai. Mes suradome e, Belgijos pietuose e, vokiškai kalbančią mokyklą, kuri e, galėjo priimti vaiką su konkrečia autizmo forma mokesčiai, kurių klausimą paminėjo ponas. Na, mes susisiekėme su Europos parlamento socialinė tarnyba, kuri kaip tik ir yra pono darbdavys, kad užtikrintume, jog visa galima pagalba finansinė jam būtų skirta. Taigi komisija padarė viską, ką galėjo, kad, galė, kad, kad, kad būtų išspręsta ši sunki problema. Uh, Mes sutikėme visą informaciją, taip pat kaip galima labiau bendradarbiavome kartu su atitinkamomis Europos parlamento tarnybomis. Ir norėčiau baigti paminėdamas bendro pobūdžio problemą. Komisija ir toliau nori tobulinti neįgalių mokinių situaciją Europinėse mokyklose ir todėl kiekvieną kartą, kai toks klausimas keliamas Europos, Europinių tarybų mokyklos susitikimuose, komisija visą laiką siekia, kad būtų išnagrinėtos priežastys, kodėl vienas ar kitas vaikas nebegali mokytis tokiuose mokyklose. Siekiama išnagrinėti, ką galima patobulinti pasiuose mokyklose. Mes tikrai bandome patobulinti tą integraciją. Taip pat nagrinėjame priežastis, dėl kurių konkretus mokiniai negali integruotis į atitinkamą mokyklą. Todėl komisija prašo informacijos prieš atvykstant šeimoms, kad jos suprastų, kad ne, viską, ne, ne visi poreikiai galės būti patenkinti. Taip pat mes siekime pateikti, kiek galima daugiau informacijos apie tam tikros konkrečios mokyklos teikiama, teikiamus, teikiamas paslaugas Pone Rapti, jūs kalbėsite prieš poną Kešminą, tai galbūt pasakysite tai, ką jis ir tai būtų pasakęs. Na, pirmininkė, aš norėčiau Jums padėkoti ir pasakyti štai ką. Jei e, būčiau kalbėjęs prieš komisijos atstovą, būčiau pasakiusi tik vieną sakinį, kad ši konkreti peticija lieka atvira. Tačiau e, gerbdama komisiją ir jos atstovus, po to ką išgirdau iš komisijos atstovo, jaučiuosi įpareigota visų pirma dėl savo sąžinės pasakyti kiek daugiau nei iš pradžių ketinau. Visų pirma, ir pradėsiu nuo paskutinio dalyko, kad komisija surado konkrečią mokyklą ir ją nurodė peticijos teikėjui. Bet kai peticijos teikėjas su tokia kantrybė sukūrė filmą, kurį ką tik matėte. Jis parodė tokį rūpestį siekiant užtikrinti savo teisės. Klausimas ne tai, ar komisija surado jam tą mokyklą, jis ir pats ją būtų galėjęs susirasti. Antra, girdėjome, kad europinių mokyklų pobūdis, na, jei teisingai mane informavo, Tai tas jų pobūdis yra labai siauras. Negaliu suprasti, kaip Europinė mokykla gali turėti tokį siaurą, siaurą kompetenciją. Juk Europinė mokykla turėtų būti kaip pavyzdys, ji turėtų būti atvira, taip pat e, gerbti žmogaus teisės. Tai buvo antras dalykas. Trečia. Išklausiau palyginimų su į sportinę veiklą, meninę veiklą orientuotomis mokyklomis. Na, atsiprašau, arba aš nesupratau, kas buvo sakoma, arba kažkas visiškai kitokio vyksta. Mes lyginame visiškai nepalyginamus dalykus. Graikijoje turime į sportą orientuotų mokyklų, ir vaikai ten eina ne todėl, kad jų negalima integruoti į normalią mokyklą, bet todėl, kad jiems įdomi ši veikla ar jo tėvams tai įdomu. Už tai, kad vaikas nori būti sportininku. Į meno mokyklą vaikai eina ne todėl, kad į paprastą mokyklą jie negali integruotis, bet dėl kitų priežasčių. Arba vaikai yra talentingi, arba dėl kitų priežasčių. Pone Katsiulį, pono Katsiulio aš net nepažįstu ir nebūsiu maloni jam dėl to, kad jis irgi graikas. Ne, mes tiesiog turime e, išnagrinėti šią konkrečią peticiją kaip ir bet kurią kitą peticiją iš bet kokios šalies, bet kokio žmogaus. Be to, nesu tikra ir čia išsakau savo nuomonę, nesu tikra, ar vaiko gražinimas į Europinę mokyklą būtų geras dalykas, dėl to nesu tikra, nes nesu specialistė. Bet turiu pasakyti, kad iš to, ką išgirdau ir perskaičiau šiame dokumente, suprantu, kad iš Europinės mokyklos pusės buvo sulaukta neigimo reakcijos, atsisakymas priimti tą vaiką ir padaryti minimaliai reikalingus dalykus. Anksčiau kalbėjome apie tai, kas buvo surašyta popieriuje ir tai, ką mes palaikome teoriškai, bet visi šie dalykai turi būti paversti konkrečiais veiksmais praktikoje. Galbūt aš klystu, bet man susidaro nuomonė, kad nebuvo įdėta jokių reikiamų pastangų Ir antra, būčiau galėjusi tikėtis, būčiau, kad bu, turėjo būti paprašyta kokios nors medicininės pažymos ar nuomonės iš specialistų, nurody, kuri nurodytų, kad vaikas nesugeba įsilieti į tą mokyklą. Ir šiuo konkrečiu atveju tai buvo Europinė mokykla. Ir taip pat aš laikau savaime suprantamų dalykų, kad mes peticijas diskutuoja, aptariame nesiekdami patenkinti peticijos teikėją, bet tai, į tai žiūrime kaip į galimybę aptarti platesnės problemas. Ir šiuo atveju uh, Manau, kad visais, atvej, visais atvejais ši peticija ne tik turėtų likti atvira, bet plačiai atvira diskusijoms. Ačiū. Laikas e, mus spaudžia ir dabar norėčiau paprašyti pono Kašmano kalbėti trumpai. Taip, aš Džiaugiuosi galėdamas kalbėti, kalbėti po ponios Rapti, nes ji pasakė daug ką ir aš norėjau pasakyti. Tačiau aš taip pat dar norėčiau pasakyti, kad e, man, Vasilijos iškėlė šį klausimą mums, nes jis norėjo, kad mes kalbėtume apie bendrąjį principą, e, ta diskrimina, kad ta diskriminacija nebūtų kartojama. Todėl nemanau, kad reikėtų leistis į smulkmenas ir todėl nepritariu psichologiniams vertinimams visokiems. Žinome, kad Europos Sąjunga kad ES mokyklos gauna finansavimą iš ES ir todėl turime užtikrinti, kad jos laikytųsi esminių ES principų. Ir todėl, jeigu atsisakoma teikti prieigą prie ugdymo ir tai atsiliepia jūsų šeimos gyvenimui, tai tokiu būdu atsiranda socialinė atskirtis, o ją konkrečiai draudžia sutartis. Tačiau noriu kalbėti apie štai ką. Man atrodo, mes turėtume išdalinti, e, išsiuntinėti klausimyną Europos mokykloms, kad jos mus informuotų apie tuos neįgalumo lygius, kurie yra primtini jų mokyklose, nes tada mes pamatytume tikrąją problemą, jos su, sudėtingumo laipsnį. Ir tam tai mums reikia padaryti, kad mes surastume sprendimą šiai problemai. Galbūt reikės skirti didesnį finansavimą fizinėms priemonėms, bet man atrodo, kad reikėtų būtent taip elgtis, kad e, nustatytume tą principą, kurį ir iškėlė Vasilijo šiandieną. Ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Κάσμαν. Ε, το... Ačiū, ponė Kešmanai. Mes pasižymėjom tai, ką Jūs pasakėte, dabar ponė Vertmer. Dankeschön. Uh, ich denke, in ganz... Ačiū. Aš manau, kad e, reikia sutikti didžiąją dalimi su prieš mane kalbėjusiais parlamentarais. Autizmas nėra negale tai neprilyksta sėdėjimui e, vežimėlėje. Tai nereikalauja ypatingų pakeitimų. Aš pati dirbau švietimo srityje prieš pereidamą į politiką ir galiu pasakyti, kad e, mokyklos pačios labai daug padaro. Pavyzdžiui, yra įdarbinami žmonės, kurie sugeba tokio pobūdžio vaikais, tokiais vaikais pasirūpinti ir tie vaikai gali toliau mokytis. Žinoma, yra E, gerbiamos vaiko teisės į mokslą tokiu būdu. Aš pati turiu dukterį ir žinau, kaip yra svarbu, kad vaikai būtų gerai mokomi. O aut, aut, autistai yra labai vertingi. Komisija sakė, kad neretai tokie vaikai yra ypač talentingi sporte, mene ar matematikoje. Negalime čia kalbėti apie kažkokį įtraukimą vaikų ar išstumimą. Čia reikia kalbėti apie jų integravimą į visuomenę ir jų e, ypatybių, jų charakterio savybių vertinimą. Manau, kad tą būtina akcentuoti. Šeimai kartais būna labai sunku, neretai tie vaikai būna atskirti neretai tėvai turi e, gyventi atskirai nuo vaikų, kad tie vaikai galėtų lankyti tas specialias mokyklas. Aš žinau tik tai, kas vyksta mano valstybėje. Be abejonės būtų geriau, jeigu e, būtų daugiau galimybių tokius vaikus ugdyti, nes nenorim, kad būtų uh, tam tikras ping-pongo mechanizmas sukurtas. Reikia ieškoti, kas geriausia vaikui. Tai svarbiausia. Todėl aš siūlyčiau, kad jūs panagrinėtumėt situaciją ir pažiūrėtumėt, kaip mokyklose su autistais vaikais yra elgiamasi. Be bejonės saugusiai šeimos nariai e, turi dėti labai daug pastangų. Mes visi žinom, kaip sudėtinga yra turėti tokius vaikus ir kaip yra sudėtinga, jeigu tie vaikai yra atskiriami iš šeimos. Tačiau reikia, manau, sutelkti dėmesį į tai, kas yra geriausia vaikui. Nes tik taip mes prisidėsime prie tų vaikų integravimo į visuomenę. Žinoma, kiriai trūk. Ačiū, toliau Vartman. Labai trumpai. Senora prezidentė, jau la verdad. Labai ačiū, pirmininkė. Aš šito konkretaus atvejo nežinau, nesu su juo susipažinęs, tik šiandien pamačiau apie jį. Galiu pasakyti tik tai, kad jeigu aš ieškočiau mokyklos savo vaikams, tai išgirdęs tai, ką sakė komisija, e, nebesiūščiau savo vaiko Europinę mokyklą. Manau, tai, ką jūs pasakėte, yra geriausia antireklama. Aš pats esu mokytojas. Manau, kad čia yra aiškus vienas dalykas. Tai yra vadinamųjų super vaikų, tobuliausių e, matematikos, muzikos ar sporto žinovų, ar meno žinovų. Be abejonės, e, sportui neretai reikia kitokių sąlygų tokiems vaikams. Mano vaikai, e, du vaikai eina jau lanko mokyklą Ir vienas e, vaikas susiduria su tam tikrais sungumais. Ir vietoj to, kad jis būtų išstumtas iš mokyklos ar iš klasės, jis yra geriau integruojamas į jį. Ir yra paskirta mokytoja speciali, kuri leidžia tam vaikui geriau suprasti, kas vyksta ir e, būti kartu su klase. Kol kas suprantame, kad negalime sukurti atskirų mokyklų vaikams, kurie yra talentingi skirtingose dalykuose. E, sudėtingiausia yra išsiaiškinti tai, ko prašome peticijoje. Reikia užtikrinti, kad mokykla pati išsiaiškintų, ką įmanoma padaryti, kad vaikas būtų integruojamas, o nesunčiamas ir dešimtimis ar šimtais kilometrų nuo šeimos. Uh, Tokiomis aplinkybėmis, pirmininkė, man žodžių nebelieka išgirdus e, čia susirinkusiųjų paaiškinimus. Sutinku su ponu Kešmanu ir ponė Rapti, kaip ir su ponė Vartman. Mes turim priimti šią peticiją. Ir aš sakau, kad šiomis aplikėjėmis sudėtingiausia yra ieškoti sprendimų, kurie e, leistų sureguliuoti šią konkrečią problemą. Jeigu paliksim tą peticiją atvirą, tai turėsim laiko geriau situaciją išsiaiškinti ir galbūt mes galėsim rasti konkretų sprendimą. Ponios ir ponai, mes žvelgiam į tarybą, siunčiam jiems laiškus, bet aš nežinau, ar tokiu būdu mes galim geriausiai integruoti vaikus į mokyklas. Ačiū. Prakala. Ačiū, ponė Turkais, toliau ponė Markočiai. E, labai ačiū. Labai trumpai. Norėjau tik paminėti, kad nors aš esu psichiatrė, akivaizdu, kad tai nėra psichiatrijos klausimas. Tai yra Europinės mokyklos darbo reikalas. Aš pati labai e, kritiškai žiūriu į komisijos atsakymą, kai vaikas turintis ypatingų poreikių yra prilyginamas uh, E, ypač talentingiems vaikams ir e, sakant, kad tokie vaikai turi būti atskirai mokomi sporto, meno ar panašiai. Aš manau, kad komisija nesupranta esmės. Čia labai rimtų problemų žiūriu komisijos supratime. Mes turėtume labai aiškiai pasakyti, kad Europos mokyklos uždavinys rasti galimybių išmokyti vaikus, ugdyti vaikus, priklausomai nuo to, ar jie turi ar neturi E, specialių poreikių. Reikia rasti reikalingų mokytojų ir integruoti tuos vaikus, jeigu tik įmanoma. Manau, kad čia reikėtų labai aiškiai viską pasakyti. Visos nuomonės, manau, e, tą patį patvirtins. Yes. Labai ačiū, ponė Gens, ponas Derosa. Ačiū. Negirdėjau, kad mano pavardė sakė, dėl to ne, nesureagavau iš pradžių. Pirmiausia, noriu pasakyti, kad čia jaučiuosi jau kaip girdėjęs tokią diskusiją. E, pranešimą rengiau parlamentui 2006 metais apie labai panašų atvejį. Ir komisija tą pranešimą dar nuo 2003 metų analizavo. Dabar klausausi komisijos ataskaitos ir girdžiu tą patį, kas buvo pasakyta 2003 metais. Toks pat atvejis buvo užfiksuotas E, komisijos darbuotojo šeimoje. Komisija beveik žodis į žodį tą patį pasakė. Sakė, kad mokyklos nėra pritaikytos specialių poreikių turintiems vaikams, neįgaliems vaikams. Ir komisija mano, kad darys viską, ką gali, kad taip nebebūtų, kad būtų padaryta viskas, kas įmanoma. Štaigi, praėjo tiek laiko, Europos parlamentas patvirtino pranešimą, kuris dar kartą įtvirtino uh, ombudsmeno pranešimą, kuriame buvo ataskaita, kurioje buvo sakoma, kad komisija yra neteisi ir turėtų e, bent jau iš dalies padengti tokio specialių poreikių turinčio vaiko ūkdymo išlaidas. Man atrodo, kad jeigu mes negausim daugiau informacijos, negu esam gavę, tai susidarysim aišku įspūdį, kad jokios pažangos nėra padaryta nuo to laiko, kai parlamentas kartu su komisija bandė šį klausimą spręsti. Komisija yra Europinės mokyklos valdytojų taryboje ir sprendžia dėl Europinės mokyklos biudžeto. Ir šiandien komisija, ką sako, mums negali būti priimtina. Mes negalim susitaikyti su tokia situacija, kad praėjus ketveriems metams mūsų komitetas, mūsų parlamentas sprendžia lygiai tokias pat problemas, o komisija šneka žodis į žodį tą patį, ką girdėjome prieš e, 6-7 metus. Jie sakė, kad tai yra standartinės paprastos mokyklos, neturi jos ypatingų e, poreikių tenkinimo galimybių. Aš manau, kad komisija turėjo patirti tam tikrą spaudimą iš mūsų pusės ir turėjo griežtai pasakyti, kad bus stengiamasi užtikrinti tokių specialių poreikių turinčių vaikų aptarnavimą. Jeigu ekonomiškai tai yra neįmanoma, tai kiekvienas tėvas ar motina yra pareigota nusiųsti vaiką į privalomą moky, mokyklą. Ir tas reikalavimas turi būti tenkamas, tenkinamas. Negalime susiekti su to, kad Europos institucijų darbuotojai, turintys neįgalų vaiką, e, patenka į nepalankės aplinkybės ir turi tūkstančius eurų kiekvienais metais mokėti tam, kad jų vaikai galėtų eiti į mokyklą. Tuo atveju, kai jiems nemokamai tokios teisės turėtų būti suteikiamos. Derosa. Ačiū, ponė Derosa. Labai trumpai, ponas Kaciulis. Ähm, froh, hab, um... Aš labai džiaugiuosi, kad turėjau galimybę čia tokius klausimus iškelti. Faktas yra tas, kad dar prieš man e, pradedant Europos parlamente tą temą nagrinėti, Europos mokykla labai aiškiai pasakė, kas vyksta. buvo taikomas AVA metodas, kuris pasiteisino e, valstybėse narėse, taigi yra sukurta sistema, tik reikia sugebėti ją pritaikyti. Ir man buvo pasakyta, kad tai kainuos. Ir lėšos skiriamos iš biudžeto e, nebus pakankamos. Taigi, Lukas buvo nuo pat pradžios išstumtas iš tos mokyklos. Dar prieš pradėdamas mokyklą lankyti. Už vakar gavau elektroninį laišką, kuriame buvo sakoma, kad e, tos išlaidos gali būti padengtos. Tačiau komisija elgėsi taip, tarsi viskas jau būtų išspręsta. Ir turiu pasakyti, kad yra metodų e, tam klausimui sutvarkyti. Tačiau tie metodai nebuvo pritaikyti ir autistiniai vaikai gali būti mokykloje. Tačiau nebuvo panaudoti tie metodai, taip neatsitiko. Todėl aš čia ir esu. Aš e, noriu rasti sprendimą, tačiau bijau, kad ta problema ir toliau užsitęs. Gal reikėtų ieškoti teisingų metodų, kuriuos galėtume pritaikyti toje mokykloje. Yragi ekspertų, kurie gali patvirtinti, kad sukurtoji metodika pasiteisina. Be to dar egzistuoja Junktinių tautų konvencija, garantuojanti, kad nei vienas vaikas negali būti uh, E, išskirtas iš visuomenės. Aš atsiprašau, kad e, to, taip emocingai reaguoju viską, nes man asmeniškai labai arti širdies tas klausimas. Dėkoju. Tai nėra asmeninis klausimas, tai yra labai svarbus klausimas ir dėkojame už galimybę dar kartą apie tai kalbėti. Pone Bardu. Ačiū pirmininkė. Tik tai keletas faktų keletas pastabų dėl to, apie ką kalbėjome. Keletas iškalbėjusių sakė, e, specializuojasi tam tikrose srityse, psichologai, psichiatrai. Ir reikia pasakyti, kad e, priimant moksleivius į Europinę mokyklą, mes turime specialistų grupę. Jie išsiaiškina, jie kokia yra moksleivių poreikiai. Ir tai yra ekspertų grupė. Jie galiausiai ir priima sprendimą dėl to, ar mokykla galės integruoti tą moksleivį ar ne. Tuo metu, tai tais atvejais, jeigu mokykla nusprendžia negalinti apsiimti, suteikti moky, arba mokyti to moksleivio, tai iš tiesų tas sprendimas yra priimamas būtent remintis surinkta informacija tą sprendimą priima ne vienas e, mokyklos direktorius. Tai yra grupės e, specialistų išvada. Toliau e, buvo paminėta, kad yra atsirinkami tik tai patys gabiausi ir kad sunkus mokiniai tiesiog neįprimėmi mokyklą. Tai nėra tiesa. Europinėje mokykloje yra daug mokinių, reik, kurie turi specialių poreikių. Bet realybė yra tokia, kad iš tiesų būna situacijų, kada mokykla teigia neturinti kompetencijos arba negalinti, tiesiog negalinti e, mokyti arba tiesiog patenkinti tam tikrų poreikių. Tam yra skirtas ir tam, tam, tam yra skiriamos specialios lėšos ir daugelis mokyklų naudojasi šitomis lėšomis. Ir ta, tos lėšos yra panaudojamas tam, kad būtų galima mokyti žmo, e, moksleivius turinčių specialių ypatingų poreikių. Na, aš taip pat noriu pasakyti, kad um, Europos, e, Europos, Europos vadinamas Europinės mokyklos yra tokios specialios mokyklos. Jos negali pateikti visos tos mokymo programos, ugdymo programos kaip kitos e, mokyklos. Todėl kartais jų galimybės e, mokyti specialių poreikių turinčius mokinius yra gana ribotos. Norėčiau, kad visą tai būtų atsižvelgta. Dėkoju, sako pirmininkė. Aš manau, kad mums atėjo laikas dar sėki pagalvoti apie Europinių mokyklų e, vaidmenį ir pagalvoti, ar iš tikrųjų šios atvejais mes nematome aiškaus socialinės diskriminacijos atvejo. O galbūt reikėtų taip pat apsvarstyti ir tą sprendimą, kuris neva buvo priimtas remiantis tais moksliniais e, e faktais, e, E, dėl kur, ar tas sprendimas tikrai buvo teisėtas, nes to sprendimo pasiekmėje e, buvo ignoruojami vaiko interesai, bet buvo atsižvelgta į mokyklos e, interesus. Mes turėtume sutikti su poniu Kašmenu, kuris siūlo, kad reikėtų atlikti tyrimą, kaip apskritai funkcionuoja Europinės mokyklos, būtent šitos peticijos kontekste. Bet be abejonės peticija lieka atvira. Ir greičiausiai taip pat reikėtų siūlyti kelti e, klausimą žodžiu plenarinėje sesijoje ir jeigu reikia, aš tą pati ir padarysiu. Dėkoju. Allora, passerei adesso alla petizione scritta al punto 9 anche perché affronta un tema eh, che... Perkime prie kitos peticijos. Yra nurodyta na, devintas darbo atvarkis klausimas. Aštuoni, peticija 840 2007 metų peticijos patikėjo nedalyvavo, todėl žodis komisijai. Komisija. Kadangi peticijos pateikėjas nedalyvauja, aš pabandysiu apibendrinti peticijos turinį ir tada pateikti komisijos nuomonę. Peticijos pateikėjas skundžiasi, kad e, vėlgi nėra teikiamas pakankamos paslaugos e, e, autizmų sergantiems vaikams Airijoje. Čia kalbama apie 18 metų vaiką, e, jau ne vaiką, e, asmenį, e, kuriam turi būti užtikrintas pagrindinis mokslas. Taip pat čia kalbama apie m, mm, kitus sunkumus, su kuriam susiduria kitos airių šeimos. Jų vaikai mokosi specializuotose mokyklose, kurios specializuojasi, m, mm, kurios moko vaikus autistus. Čia atsakant į šią peticiją reikėtų paminėti du pagrindinius teisės aktus. Tai yra e, vienodo traktavimo arba lygių, lygių galimybių direktyvų, e, lygių galimybių direktyvos projektą ir taip pat Junktinių tautų konvenciją. Aš, turiu, e, aš paminėsiu tik tai turinio dalykus, ne, ne, ne apie procedūras kalbėsiu. Tad kalbant apie švietimą ir lavinimą, e, direktyvos projekte yra kalbama apie švietimą ir pagal direktyvą valstybės narės turi pasirūpinti priemonėmis, kurios sudarytų galimybės neįgaliesiams asmenims e, mokytis. Ir kur reikia, valstybės narės e, turi pasirūpinti atitinkamomis įstaigomis ar institucijomis ar panašiamis priemonėmis. Kaip mes jau kalbėjome apie tai, kokia, yra susi... kokia situacija susiklostė dėl šitos direktyvos projekto, bet labai svarbu paminėti šiame kontekste, kad e, teikia, joje teikiami pasiūlymai nepažeidžia e, valstybių narių e, teisų, e, teisės e, arba kompetencijos organizuojant e, švietimą. E, E, specialių poreikių turintiems vaikams. Kadangi kalbame tik apie direktyvos projektą, tai dar nėra direktyva, tad vadinasi, bet kokios dabar iškylančios problemos turi būti sprendžiamos e, remiantis egzistuojančiais E, valstybės narės, šiuo atveju Airijos teisės aktais. Bet vėlgi reikėtų prisiminti Junktinių tautų konvenciją dėl neįgaliųjų teisų, ypač jų 7 ir 43 straipsnį, kuriuose kalbama apie neįgaliųjų teisės į mokslą. Konvencijoje numato, kad ją pasirašiusios šalis turi užtikrinti visą aprepianti visą perpenčią švietimo sistemą, kurioje būtų gerbiamas e, lygių galimybių principas. E, Airija, kaip ir visos, e, visos valstybės narės, yra pasirašiusi konvenciją, bet kol kas jo dar neratifikavo. Tad tada, kai Airija ratifikuos konvenciją, tos konvencijos nuostatos taps jai privalomas. Kol kas, kaip minėjau, konvencijos Airija dar neratifikavo. Bet čia jau kalbama apie tokias griežtas priemonės. Kalbant apie tas švelnesias priemonės, kurių įmasi komisija šiame kontekste, stengdamasi paremti arba tiesiog padėti gyvendinti šitą teisę į mokslą. Tai galiu pasakyti tiek, kad mūsų kolegos dirba su Europos e, neįgaliųjų e, organizacijomis. Yra galvojama apie neįgaliųjų kortelės e, įvedimą ar sukūrimą. Yra priimimi, priimami specialūs e, teisės aktai valstybėse narėse, kuriuose kalbama apie specialių poreikių turinčių vaikų švietimą. Ir taip pat tam yra skiriami ir tam tikri ištekliai tam, kad negalę turintys moksleiviai ir mokiniai galėtų lankyti inform... E, mokyklas. E, tai lygiai taip pat, kaip tai daro kiti visuomenės nariai. Tai, kaip aš jau ir sakiau, tai ir būtų pagrindinis atsakas į peticijos, peticijoje keliamus klausimus. Pagal egzistuojančią akį e, kol kas e, tai yra daugiau nacionalinės kompetencijos dalykas, o ne ES kompetencijos dalykas. Dėkoju. Ar dar kas nors nori pasisakyti, klausė pirmininkė. Well. Terosa. Aš nemanau, kad šitą klausimą reikėtų taip lengvai praleisti. Komisija teigia, kad tai yra nacionalinės kompetencijos dalykas. Bet peticijos pateikėja jau pačio peticijos pradžioje sako, kad jie jau išbandė galimybę kreiptis į Airijos teismus, jiems nepasisekė ir būtent dėl to yra e, teikiama peticija vilintis, kad, na, vilintis, kad peticija bus išnagrinėta. Bet kokiu atveju mes turime užtikrinti, kad peticijos pateikėja gautų ir komisijos atsakymą, ir šio komiteto atsakymą. Ir reikėtų taip pat nurodyti, kad e, galbūt galima gauti kažkokios tai papildomos pagalbos, jeigu bus kreiptasi į Europos parlamento narius arba į Airijos parlamento narius. Bet kol kas iš tiesų tai yra e, nacionalinės kompetencijos e, klausimas. Mm, labai gaila, kad labai gaila, kad į tai neatsižvelgiama direktyvoje dėl kovos su diskriminacija. Jeigu šitos diskusijos būtų vykusios anksčiau, galbūt šitas klausimas būtų e, kitaip reglamentuotas ir kitaip išspręstas. Bet tai direktyvoje kalbama apie di di kovą su diskriminacija visose srityse, vadinasi, ir e, švietimo srityje. Ir tai, kad šita direktyva yra dabar blokuojama, tai yra jį užstrigusi e, taryboje, tai irgi E, sukelia tam tikrų konkrečių sunkumų piliečiams. Ir galbūt reikėtų kreiptis į tarybos pirmininką, klausant, e, kokiu priemoniu imtasi, kad šita direktyva pajudėtų pirmin. Dėkoju, pirmininkė. Aš e, minėjau šią peticiją savo ankstesnėme pasisisakyme, bet Norėčiau atkreipti dėmesį tai, kad bendrėjai principai nėra pakankami, kai kalbama apie negaliųjų asmenų poreikių tenkinimą, o konkrečiai e, autizmų sergančių vaikų e, poreikių tenkinimą. Šitas klausimas yra aktualus Airijai jau ne vienerius metus. Ir kol kas mūsų partitis rodo, kad Airija tiesiog užmerkia akis ir nemato e, tų specialiųjų poreikių turinčių vaikų bei jų bėdų. Siūlomi sprendimai, kurie iš tiesų nėra sprendimai. Ir vaik, tė, tų vaikų tėvai iš tiesų turi vos nestikti savo pačių mokyklas ir e, imtis kitų priemonių, e, skirdami savo laiką, savo pinigus, kad jų vaikai galėtų mokytis e, taip, kaip pridara. Tad aš manau, kad šis klausimas yra tikrai svarbus. Valstybė turi įsiklausyti į tai, ką sako tėvai, įsiklausyti į tą patirtį, į patirtį tų žmonių, kurie su tokiais vaikais dirba kasdien. Ir taip pat reikėtų ne vien tik tai teikti, kad e, yra vykdoma konstitucijos nuostata, e, e, kurio, kuri numato teisę į mokslą. Bet iš tikrųjų nagrinėti faktus ir nagrinėti situaciją. Ir manyčiau, kad airiai dar yra, dar yra kas veikti šioje srityje. Tutta la, la Commissione petizioni ritenersi assorbita dalle eh, proposte che abbiamo formulato. Ačiū. Manau, kad ši peticija bus e, inkorporuota į pasiūlymus, kuriuos, apie kuriuos kalbėjome, kalbėdami apie ankstesnės peticijas. Būtent vienas iš tų pasiūlymų buvo, kad reikėtų ratifikuoti konvenciją. Taip pat reikėtų paprašyti komisijos e, aiškiau apsispręsti ir pateikti naujesnį informaciją. Taip pat e, paprašėme komisijos pateikti konkrečią informaciją šio klausimu. Taigi peticiją paliekame atvirą. Ir dabar penkioliktasis punktas. Jau kalbėjome apie tai anksčiau, todėl manome, kad būtų naudinga pereiti prie peticijos, su kurios teikėjas yra čia atvykęs. Ir būtent tokia yra peticija 1696-2008. Taigi žodį suteikiu e, peticijos pateikėjai Žaklin Dikrojui. Ačiū už tai, kad pakvietėte mus atvykti. Aš kalbėsiu apie problemą, kuri yra tikrai didžiulė ne tik Europoje, bet visame pasaulyje. Būtent vaikų fotografijų gamybą. Pagal Prancūzijos statistiką 3 procentai populacijos kenčia nuo to. Tai reikštų, kad tokioje šalyje kaip Belgija tai būtų 300 tūkstančių žmonių ir 22 milijonai aukų tokių nusikaltimų vykdomų Europoje. Pagrindinė problema, kurią pastebime, yra tai, kad šie klausimai yra labai jautrus, kurie gazdina vyriausybės. Kadangi korumpuoti pol, policijos ats, pareigūnai yra įsivėlę, o pagrindinės aukos yra vaikai, kurie globojami valstybinės institucijose, taip pat vaikai nusikalstamoje aplinkoje. Ir todėl reikėtų juos saugoti, o taip nėra. Matome, kad tokie atvejai Mm, yra klasifikuojami kaip valstybinės paslaptis ir patalpinami atskirose bylose. Buvo vienas atvejs, kur aš nuvykau į policiją ir jie negalėjo nagrinėti mano skundo, kadangi pasakė, jog buvo priskirtas konkretus kodas, pagal kurį ta, ta, ta dokumentų byla tapo uždara, neprieinama. Man pasakyta buvo, kad tikriausiai mano ta byla supurtytų visus valstybės pamatus. Buvo pasakyta, kad mano byloje trūksta faktų. Ir tada aš paklausiau, kasgi supurtytų tą valstybę, nes aš niekada pati negalėjau prieiti prie savo skundų. Tokių atvejų Europoje pasitaiko labai dažnai. Didžiausia problema yra ta, kad e, ieškovai ir Yra taip pat ir aukos. Ir teisinėme ligmenyje daromos klaidos. Kai kurie žmonės yra įkalinami, nors egzistuoja mediciniai įrodymai, kad jie negalėjo atlikti to nusikaltimo, už kurį buvo nuteisti. Taigi susidurėme ir su taip, sakykime, mirties, mirties nuosprendžiais vien dėl to, kokiuose sąlygos, vien dėl tų sąlygų, kokiamis yra laikomi kaliniai. Belgijoje manome, aišku, kad egzistuoja žmogaus teisės. Vienu atveju žmogus buvo nuteistas kalėti trijus metus, net ir o jisai turėjo sirgo vėžių. Ir du metus jis e, negavo jokio gydimo. Iš vis neįsivaizduoju, kaip jis ištvėrė tuos dviejus metus. Tas e, žmogus buvo e, su antrankiais 91 valandą. Paprastai, kai esate nuteisiamas kalėti, jūsų nieks antrankiais nerakina. Tai buvo padaryta todėl, kad tas žmogus 1998 metais Zanvurte mm, E, buvo įsvėlęs į bylą, kurioje buvo aiškiai parodyta, kaip vaikai yra išnaudojami seksualiniais tikslais. Jis pasveikino Europos parlamento pirmininko už informaciją šiuo klausimu. Visa byla buvo klasifikuota, ponas Valiusin niekada nebuvo apklaustas, išskyrus du ar tris atvejus. 90 tūkstančių nuotraukų buvo, kurias paviešino ponas Fraliuzin. Pone šalia manęs taip pat buvo nuteista. Kodėl? Nes niekas nenorėjo pripažinti laboratorinės analizės, kuri įrodė, kad jos vaikas septynerių metų turėjo neurologinę lygą. Taigi ji buvo palaikyta išprotėjusią ir buvo nusiusta į kalėjimą. Aš pati atsitiktinai suradau tą bylą internete. Ji pati net nežinojo, kas buvo toje jos byloje. Taigi situacija yra tokia, kad žiniasklaida nepateikia tikslių faktų. Valstybiniai prokurorai pateikia savo versiją ir jokios kitos versijos jau turėti nebeįmanoma tas 98-ųjų atvejs ar byla yra bendra byla, joje yra 40 milijonų vaikų nuotraukų. Taigi situacija tik blogės, nebent jeigu mes ne. Na, jeigu šalis gali pažeidinėti tarptautinę ir nacionalinę teisę, atrodo, kad taip ir yra, turime kolegą, kuris yra kalėjime. Jis turi įrodymų iš Belgijos teisingumo tarybos, jo, kad, kad kai kurie lapai iš jo bylos, taip sakant, kabutėse dingo. Taigi, tas žmogus buvo nuteistas, kadangi jo byla buvo nepilna. Su, tokiomis, su tokiais atvejais susidurėme visur. Ir kadangi žiniasklaida nenušviečia šios problemos, internete, aišku, galima rasti tokių sufalsifikuotų bylų, tačiau kai yra tikro, tikri atvejai, tikros bylos ir sakoma, kad 3 procentai visuomenės kenčia nuo to, Taigi visame pasaulyje yra milijonų milijonai žmonių. Tai yra vaikai, kurie buvo traumuoti visam gyvenimui. Taigi, tam, kad vaikas vystytųsi, jiems reikia teisingumo, tačiau visa statistika rodo, kad šimtas procentų serijinių žudikų yra žmonės, kuriuos tvirkino vaikystėje ir kurie niekada nesulaukia teisingumo. Tokių serijinių žudikų vis daugėja ir daugėja, bet niekas nesigilina į jų atvejus, tiesiog juos pavadiname pabaisomis ir viskas. Tačiau galiausiai suvokiame, kad e, tokie vaikai buvo priversti versis prostituciją ir taip toliau. Tačiau mes niekad nekvestionuojame teisingumo sistemos, kuri šiaip jau turėtų padėti tokiems vaikams. Mes tik tais kalbame apie monstrus kažkokius, tačiau tikrasis monstras tai yra teisingumo sistema, kuri nenori spręsti šitų vaikų problemos. Taigi, kai e, į mus reaguoja, mums suteikia atsakymą ta teisingumo sistema, su mumis elgiamasi kaip su šunimis, kaip su antrarūšiais piliečiais. Mes kalbame logiškai, protingai. Klausėme, ar normalu kas 15 minučių būdinti žmogų sergantį širdies lyga, kad tik patikrintume, ar jis gyvas. Tai tokį argumentą mums pateikia. Taigi matome, kad ne tik Belgijoje, bet Prancūzijoje, Portugalijoje, Šveicarijoje, Niderlanduose e, valstybė elgesi štai kaip. Matome, kad Matome, kad bylos patenka į aukščiausiai teismą. Belgijoje tačiau to, kur nėra automatinio nuteisimo sistemos, taigi teisėjai elgesi taip, kaip nori iš esmės. Kartais mums pasakoma, kad tiesiog įvyko klaida ir atsakinga valstybė, o ne teisėjai. Teisėjams iš tikrųjų tai visiškai nerūpi. Jie viską manipuliuoja, visko manipuliuoja. Taigi nebelieka aukų. Tai jau jeigu nebėra aukų, tai nėra ir vaikų tvirkintojų. Taigi jie lieka laisvėje. Mes nekritikuojame teisės aktų. Tie teisės aktai saugantis vaikus yra gerai parengti, bet jie yra geri tik tada, jeigu yra tinkamai taikomi. Tačiau jeigu yra įstatymų, kurie nėra privalomi, kadangi egzistuoja kažkokios valstybės paslaptis, tai jie nieko neverti, ar ne? Tai kaip galima pasiekti, kad tokie įstatymai būtų taikomi. Europos parlamentas ir komisija, ar gali jie priversti valstybės narės taikyti tuos įstatymus? Egzistuoja įvairiausių problemų tuose nusikalstamuose tinkluose. Internetas nepaiso sienų. Taigi tokių nuotraukų gamyba vyksta įvairiose vietose, bet jos pardavinėjamos internete. Taigi yra bylų, kuriuose yra elementų iš 30, daugiau nei 30 šalių, pavyzdžiui, Belgijoje. Prancūziškoji tinklo dalis buvo nuteista ir be 90 tūkstančių nuotraukų, o ši ponia buvo nuteista kalėti be Be to, kad tos 90 tūkstančių nuotraukų, be tų 90 tūkstančių nuotraukų jos byloje. Ir iš vis jie net negalėjo pasižiūrėti, prieiti prie tos savo bylos medžiagos. Taigi, ji buvo nuteista nesant tų 90 tūkstančių nuotraukų, jai nebuvo leista peržiūrėti savo bylos medžiagos, taigi ji tiesiog šiaip savo paimta buvo ir nusista į kalėjimą. Taip vyksta Prancūzijoje. Belgijoje identiška byla buvo, su jie buvo pasielgta su ta byla taip, kad tą asmenį valdžio, Belgijos valdžios institucijos stengiasi nužudyti kitais būdais. Teisingumo ministras pasiūlė, kad tas žmogus, kuris sirgo širdies liga, e, prarytų tabletę, jie nusižudydamas, nes taip būtų sustabdyta insulino gamyba. Tačiau jis ištvėrė 42 dienas iki, laukdamas, kol ministras nuspręs, kad jis nusipelno žmoniškesnio elgesio. Ačiū. Ar komisijos atstovai norėtų sureaguoti? Ačiū, pirmininkė. Čia trys skirtingos problemos keliamos šioje peticijoje ir jas reikia spręsti visiškai skirtingai. Pirmiausia, bylų skaičius, kai teigiama, anot peticijos teikėjos, kad yra pas, pa, nuteisti e, nekalti žmonės, o kaltieji paleisti. Antra problema yra teismų sistemos funkcionavimas ir galimybė e, suteikti e, priemonės išvengti teisingumo. Ir trečias klausimas yra vaikų seksualinis išnaudojimas ir kova su juo efektyvi. Ir kova, manau, turėtų būti dar atskirai sprendžiama. Taigi dėl pirmo klausimo. Konkretus atvejai, kai nekalti žmonės buvo apkaltinti ir nuteisti, o kaltieji buvo paleisti. Deja, mes nežinom, ar tai yra tiesa ar ne, ir mes to negalim žinoti. Europos komisija nėra uh, apeliacinė instancija ir nacionaliniai teismai negali, nacionalinių teismų sprendimais mes negalime bejoti. Mes negalime netgi prašyti, kad bylos būtų iš naujo nagrinėjamos. Tai neįeina į ES kompetencijas. Tai neįeina į e, ankstesnės sutarties 33, dabartinės sutarties 77 straipsnius. Taigi e, ES čia veiksmų negali imtis. Antras dalykas teismų sistemos neveikimas visoje eilėje valstybių narių. Tai yra labai rimtas kaltinimas. Taip visiškai pažeidžia Europos žmogaus teisų konvencijos šeštąjį straipsnį, tai yra e, teisė į nepriklausomą teismo nagrinėjimą. Tokiu būdu ES sutartyje numatyta procedūra prasidėtų, kurios metu būtų galima išsiaiškinti rimtus ir nuolatinius pagrindinių teisų pažeidimus. Mes nemanome, kad pagal e, peticijos autorės kaltinimus mes galime drąsiai pareikšti, kad egzistuoja nuolatinis e, rimtas pagrindinių teisų pažeidimas Belgijoje, Prancūzijoje, Niderlanduose ar Portugalijoje. Mes tiesiog neturime argumentų tokiam teiginiui. O tai yra labai rimtas E, rimtos procedūros reikalavimas, sakyčiau, labai rimtas kaltinimas. To mes negalime padaryti. Egzistuoja ir trečias klausimas. Tai yra priemonės e, kovai su vaikų seksualiniu išnaudojimu. Padėtis matyti yra rimtesnė negu kad peticijos autoriai teigia. Mokslininkai paskaičiavo, kad nuo 10 iki 20 procentų vaikų Europoje yra vienaip ar kitaip seksualiai vaikystėje išnaudojami. Europos taryba parengė 2003 metais atitinkamą ataskaitą. Faktas yra tas, kad seksualinis vaikų išnaudojimas yra labai rimtas nusikaltimas, padarantis žalos aukai. Jis e, pasireiškia skirtingais būdais ir dabar atsiranda naujos seksualinio išnaudojimo formos, ypač per internetą, bet taip pat lengvas keliavimas, e, lengv, daug keliavimo galimybių, e, seksualinis turizmas ir panašiai, o nacionalinė administracija į tai pakankamai gerai nereaguoja. ES teisės aktais taip pat nėra pakankamai gerai reaguojama. Yra priimtas pagrindų sprendimas 2004 metais, kuriame numatyta minimali valstybių narių teisės aktų suderinimo procedūra. Tačiau tai yra minimalus suderinimas. Tai yra pagrindų sprendimas, kaip jau minėjau. Jeigu valstybės narės nuspręs jo netaikyti, mes niekur negalėsim padaryti. Negalima bus teisme bylos nagrinėti tuo pagrindu. Europos komisija tą aiškiai supranta. Praėjus keliems mėnesiams po Lisabono sutarties įsigaliojimo mes iš karto pateikėm pasiūlymą direktyvai, kuri numatys priemonės teisės aktuose efektyviau kovoti su vaikų seksualiniu išnaudojimu ir eksploatavimu. Komisija pateikė tą pasiūlymą šių metų kovo 29 dieną ir mes labai džiaugiamės, kad tai jau bus direktyva, kuri dabar yra svarsuma įprasta teisėje kuros tvarka. Vadinasi, ne vien balsiai taryba priims, bet tarybos dauguma ir valstybių narių vyriausybės bei Europos parlamentas turės tam pritarti pasiūlyme vadovaujamasi labai išsamių požiūrių, kalbam apie seksualinį išnaudojimą skirtingomis būdais, kokie tik gali egzistuoti. Ir trim būdais kalbam - nusikaltelių persi, kriminalinis persikiojimas, aukų e, gynyba ir kova su tokiu reiškiniu. Kitą savaitę, atsiprašau, rytoj Libe komitete bus pristatomas tas dokumentas Mes žinome, kad Europos parlamentas turi labai daug lūkesčių. Praėjusiais metais e, parlamentas rekomendavo tarybai peržiūrėti šį teisės aktą. Žinome, kad Europos parlamentas pateikė labai ilgą reikalavimų sąrašą ir į juos e, buvo atsižvelgta komisijoje. Komisija yra pasiryžusi šį klausimą išnagrinėti kuo geriau. Ir mes tikimės, kad kuo aukštesnės kokybės teisės aktas galės būti priimtas ir įtrauktas pagal naujasias ES sutartį. Komisione. Ačiū gerbiamas komisijos atstovė. Tas klausimas, e, į tą klausimą jūs atsakėte gana išsamei. Aš manau, kad jūs paaiškinote, kokiu intencijų komisija turi. E, spręsdama šioje peticijoje vardintus klausimus susijusius su vaikų seksualiniu išnaudojimu. Aš manau, kad ši peticija galėtų būti palikta atvira, nes mes turbūt sugebėsime įtikinti komisiją pagreitinti darbo tempus ir e, įtraukti viską, kas reikalinga į direktyvą. Ar jūs su tuo sutiktumėt? Ačiū. Dabar periname prie 17 klausimo. Tas tiesiog išplaukė tas klausimas iš pristatytų peticijų, taigi dabar žodis ponui Brianui Džonui. Sorry. Uh, thank you, Chair, for the opportunity to speak to you. Ačiū, pirmininkė. Dėkuoju už galimybę kalbėti apie savo peticiją. Peticija yra svarbi, manyčiau, visiems Europos piliečiams. Man susirūpinimą kelia tai, kad uh, Europos maisto saugos uh, tarnybos um, genetiškai modifikuotų um, produktų darbo grupė E, priima sprendimus, kurie turi įtakos visiems mūsų piliečiams. Tai nėra išrinkta darbo grupė, jie atlieka vertinimą, bet jie nėra atsakingi už rizikos e, vertinimą ir jie neturi jokios teisinės atsakomybės už savo priimtus sprendimus. Tad aš ir protestuoju e, prieš tą būdą, kurio vadovaudamasi EMSA vertina e, maisto produktus ir priima sprendimus. Taip pat manęs netenkina komisijos atsakas į mano peticiją. Tai va, tie ir yra pagrindiniai klausimai, kurie yra keliami dabartinėje peticijoje. E, EMSA reguliariai e, pateikia teigiamas nuomonės dėl genetiškai modifikuotų produktų jų tyrimai nėra pagristi, nes e, nėra kreipiamasi į nepriklausomus e, mokslininkus, e, kad jie galėtų įvertinti tuos produktus. Tai yra ne, ne, nepriimtina. Visi tyrimai turi būti pakartoti, turi būti manoma jas pakartoti, kad būtų galima patikėti jų pagristumu. EMSA genetiškai modifikuotų e, produktų darbo grupės e, sudėtis nėra patikima. Joje nėra atitinkamų sričių atstovų, kaip antai žemės ūkio ar, sričių, ar, ar tam tikrų kitų mokslo sričių. Ir taip pat neatstovaujami vartotojai ir nevyriausybinės var, v, organizacijos. Kai kurie šitos darbo grupės e, nariai taip pat dalyvauja arba yra nacionalinių patarimųjų komitetų nariai. Dar taip pat ne, netenkina ir tai, kad e, pareiškėjų paraiškos nėra pakankamai detalios, kad būtų galima e, patikimai jas išnagrinėti. E, ši visame patvirtinimo procese yra per daug, palikta per daug laisvės. Palikta per daug laisvės. Visų pirma, turėtų būti nupriešti aiškus parametrai ir toliau turėtų būti e, atlikti e, tyrimai remiantis šitais parametrais. E, iš, pavyzdžiui, negalima, negalima e, vadovautis, e, e tarkim, nepilnai atliktų studijų arba nepakankamai plačių mastų atliktų studijų e, rez, e, rezultatais. Tai kaip dabar yra priimami sprendimai, e, nėra. E, tiesiog tie sprendimai nėra e, grindžiami EMSA taisyklėmis. Nepriklausomų mokslininkų vertinimai gali būti atliekti tik tai tada, kai EMSA jau priima sprendimus. Iki to e, momento visi duomenys yra slapti ir konfidencialūs. Pavyzdžiui, e, M63 e, produkto vertinimo rezultatai. Tik tai paskelbus šito produkto vertinimo rezultatus buvo galima gauti visą medžiagą ir informaciją, kurią remiantis tie vertinimai buvo atlikti Yra ir daugiau problemų, kurias, bet tų, kurias aš įvardyjau. Ir aš kreipiuosi į Europos parlamentą, teikdamas, kad dar ne vėlų sustabdyti tokią e, praktiką, kuri yra žalinga visiems Europos piliečiams. Komisija, tai e, yra EMSA, nepakankamai padarė. EMSA nepakankamai padarė, kad būtų gyvendinti 2008 metų aplinkosaugos tarybos um, E, e, išvados. Todėl aš siūlau Europos parlamentui e, imtis priemonių, kad būtų pakeista genetiškai modifikuotų produktų vertinimo komisijos sudėtis. Taip pat, kad paraiškose būtų pateikiama detalesnė informacija, o taip pat ir paraiškėjų įsipareigojimas kad visos šitos medžiagos būtų prieinamos e, arba kaip produktai būtų prieinami tyrimams ir nepriklausomams ekspertams. Taip pat reikėtų e, atsikratyti praktikos arba pasistengti, kad e, maisto produktai būtų vertinami ne vien tik tai remiantis pareiškėjo pateiktą informaciją kad būtų pasitelkta kaip galima daugiau nepriklausomų ekspertų ir taip pat, kad būtų remiamasi įvairiais e, šaltiniais. Reikėtų pasiekti, kad e, EMSA paskelbtų e, visą tyrimo medžiagą dar prieš priimdamas sprendimus. Ir taip pat, kad nebūtų greitinamas genetiškai modifikuotų produktų patvirtinimo procesas ir būtina, užki, būtina atkreipti dėmesį ir atsižvelgti į nuomonę tų mokslininkų, kurie kalba ir apie genetiškai modifikuotų produktų žalą. Būtina, kad tokie mokslininkai būtų visuomet įtraukiami į vertinimo procesą. Kreipiuosi į parlamentą prašydamas, kad e, valstybės narės labiau būtų įtrauktos uh, į e, vertinimo procesą, o tais atvejais, kada e, yra dviejonių arba netikrumo, kad visuomet būtų pasirinkamas saugesnis sprendimas, tam, kad būtų apsaugoti, apsaugoti Europos, Europos piliečių interesai. Dėkoju, kad man buvo leista pateikti šitą peticiją ir tikiuosi, kad visi mano išilti klausimai bus atitinkamai ir nuodugniai išnagrinėti. Ačiū komisija. Ačiū, ponė pirmininkė. Iš pradžių komisija norėtų dar siekia pakartoti, kad aplinkos žmogaus ir gyvūnų sveikatos apsauga yra svarbus prioritetas ir mes siekiame užtikrinti, kad sėklos ir maisto produktai su GMO būtų patvirtinti tik jeigu įrodyta, kad jie nekenkia žmogaus sveikatai ar aplinkai. Komisija pasitikė EFSA darbu ir mes ir toliau ir dirbsime tuo pagrindu. Dabar perinant prie leidimų išdavimo procedūrų. Buvo įdėtos didelės pastangos tiek EFSOS, tiek valstybių narių siekiant užtikrinti, kad GMO būtų išduoti leidimai tik po išsamaus įvertinimo. Pastaraisiais metais šiuo atžvilgiu buvo priimta visai lė priemonių. Visų pirma, bet kokia paraiška leidimui gauti EFSOje, kurie gauna EFSA, taip pat yra pateikiama valstybėms narėms, kurios gali pateikti pastebėjimus, pastabas. O tada EFSA tas pastabas išnagrinėja tada jos tampa EFSA nuomonės dalimi ir yra įtraukiamos į konkretų priedą, kuriame taip pat nurodoma, kiek į jas atsižvelgia ekspertų grupė. Dar vienas dalykas yra laikas, kurį e, skiria EFSA kiekvienam atskiram atveju įvertinti. Kitos suinteresuotos šalis galbūt mano, kad Europos procedūros yra per ilgos. Viena iš priežasčių, kodėl jos užtrunka taip ilgai, yra ta, kad EFSA reikalauja papildomos informacijos iš kiekvieno pareiškėjo apie GMO saugumą. Arba gali netgi paprašyti papildomų testų, bandymų ir teikia nuomonę tik tuo met, kai gauna visą informaciją, kurios reikia, kad užtikrintas būtų produkto saugumas. Sauga. egzistuoja svarbus komisijos pasiūlymas, kuriuo siekiama pagerinti situaciją, tai yra reglamento dėl GMO leidimų išdavimo projektas, Ir ten yra panašus atvejai, kaip ir kad peticijos teikėjas minėjo. Manome, kad šis pasiūlymas iš esmės pagerins leidimų išdavimo procedūrą. Dviejus metus jau dėl to diskutuojama su valstybėmis narėmis ir valstybių narių moksliniai komitetai taip pat dalyvavo rengiant reglamentą. Jame nurodoma, nurodomi tam tikri protokolai, kurie egzistuoja ir minima tiksliai, kokį protokolą reikėtų naudoti atskirose situacijose. Mes vis dar dirbame su šituo reglamentu kartu su valstybėmis narėmis, ties šiuo reglamentu jį rengdami ir atsižvelgiame į e, kitų suinteresuotų šalių pateiktas pastabas. Ačiū. Merci, Madame la Présidente. <clears throat> Je crois que c'est... Ačiū, pirmininkė. ši peticija iš tikrųjų nusipelno mūsų dėmesio dėl trijų priežasčių - sveikatos, vartotojų apsaugos ir aplinkos apsaugos. Taip pat joje kalbama apie prieigą prie informacijos, svarbios vertinant GMO. Taip pat joje kalbama apie daugia slypia mokslinių tyrimų prigimti. O tai turi didelį poveikį visuomeniai. Taip pat kalbam apie atsargumo principą. Aš palaikau visas e, peticijos teikėjų išsakytas pastabas ir norėčiau keletą pridurti pati. Aplinkos komitete praėjusiais metais spalio 5-ąją aš pateikiau klausimus EFSOS atstovui dėl kukurūzų 801 ir konkrečiai jų paklausiau apie tai, ar jie galėtų mus patikinti, kad EFSA įvertinimas kokį poveikį turės šie kukurūzai aplinkai ir sveikatai ilgalaikėje perspektyvoje buvo atliktas. EFSA direktorius atvirai pripažino, kad toks vertinimas nebuvo atliktas. Ji pripažino, kad EFSA įvertinimai nesuteikia jokių ilgalaikių galimų rizikų įvertinimų. Antrą klausimą pateikiau taip pat dėl tų pačių kukurūzų 801 ekspertų nuomonė, kuri prieštaravo EFSA pateiktiems įrodymams. Tai aš paklausiau dėl to. Ir čia direktorė pripažino, kad yra išorinės analizės, į kurias nebuvo atsižvelgta. Ir nagrinėjant komisijos atsakymą į konkrečius klausimus, kuriuos pateikė peticijos teikėjas, būtent skaidrumas, prieiga prie informacijos ir mokslinių vertinimų patikimumas, taip pat jeigu yra abejonė atsargumo principo laikymasis. Man atrodo, kad komisijos atsakymas į visus šios klausimus yra tikrai nepakankamas, ypač atsižvelgiant į poveikį, kurį gali turėti GMO žmonių sveikatai ir aplinkai. Mūsų pareiga pareikalauti, ypač atsižvelgiant į galimo poveikio mokslinę analizę, papildomos informacijos. Mes negalime savęs apgaudinėti, kad viskas yra puiku. Yra rengiami reglamentai, kurie padės išspręsti visą eilę klausimų. Tačiau manau, kad pateiktoji peticija yra be galo aktuali. Reikėtų ją palikti atvirą, belaukiant komisijos reglamento patvirtinimo, o tada pasižiūrėsime, ar tokiu būdu būtų išspręstos peticijoje keliamos problemos. Ačiū. Ačiū pirmininkė. Manau, kad tai yra be galo svarbus klausimas. Ir esu tikra, kad ir kiti parlamento nariai susilaukia lobistų iš šio sektoriaus, labai daug jų. Daugelį metų jau situacija nesikeičia, kalbant apie leidimų GMO uždavimo tvarką. Ir turime kalbėti apie pasitikėjimą, skaidrumą ir vartotojų pasitikėjimą, o taip pat ir saugumą bei patikimumą. Peticijos teikėjas pateikė labai rimtus ir labai konkrečius klausimus, į kuriuos komisija iki šiol nepateikė atsakymo. Aš nuodugniai taip išklausiau komisijos šiandieną pateikto atsakymo, bet vis dar nebuvo atsakyta į konkrečius iškeltus klausimus. Dažnai kalbant apie tokius klausimus kaip GMO, žmonės kalba, kad reikia remtis mokslu, kad nereikėtų priimti sprendimų paremtų emocijomis ir jausmais. Ir būtent to čia ir prašoma Norime, kad būtų pateikta e, objektyvi mokslinė informacija, kuri pasiremtų ne tik tų įmonių ir, prašym, ir, ir, ir, ir pareiškėjų atliktais tyrimais ir jų rezultatais, bet taip pat e, kitų atliktais tyrimais. Jie turėtų būti laikyti lygiaverčiais pareiškėjų teikiamai informacijai. Žinau, kad uh, daktaras Brianas uh, ir prašė e, informacijos ir nebuvo jam suteikta visa informacija. Aš pritariu jo išsakytam nerimui, kad pareiškėjai visiškai kontroliuoja informaciją iki tol, kol suteikiamas leidimas. Ir manau, kad komisija, apie tai, ką kalbėjo šiandieną komisija, ir, ir, ir tos procedūros, su kurias jį minėjo, neišsprendžia šios problemos. Pavyzdžiui, ar bandymai gali būti kartojami. Mes iš tikrųjų turime laikytis atsargumo principo. Ir mes kaip parlamentas esame atsakingi ir turime užtikrinti, kad informacija būtų objektyvi. Ir dabar kaip tik aptarinėjami vairūs reglamentų projektai ir uh, Tikiuosi, kad jie EFSA ir pareiškėjams pareiškėjus šiek tiek apriboja. Tačiau kaip tik dabar labai svarbu išnagrinėti šį klausimą, nuodugniau palikti šią peticiją atvirą, galbūt parengti rezoliuciją. Ir reikėtų panalizuoti, kaip vartotojai nevyriausybinės organizacijos galėtų būti įtraukti į šį procesą, kad galėtume praplėsti tyrimų bazę. Taigi, pritariu ankstesniam kalbėtojui, kad peticiją reikėtų palikti atvirą. Manau, dabar kaip tik yra tinkamas laikas, kad mes panagrinėtume šį klausimą, kuris kelia daug nerimų visiems Europos piliečiams. Kolega Higgins. Ačiū, ponas Higgins. Ačiū pirmininkė, labai trumpai kalbėsiu, nežinau, kad dar yra kitų peticijų teikėjų, kurie laukia savo klausimų, bet šis klausimas yra nepaprastai svarbus. Komisija sako, kad visuomet jai sveikatos sumetimai ir aplinkos apsaugos sumetimai yra prioritetiniai. Ir tą patį pasako apie genetiškai modifikuotus organizmus. O aš priešingai manau, kad komisija daugelį metų e, buvo įtakota uh, mas, didžiulių e, tarptautinių korporacijų, kuri pelnosi labai smarkiai iš to, kad prastume GMO į daugelį valstybių ir į skirtingas pasaulio šalis, dalis. Šis klausimas nepaprastai svarbus mūsų ekosistemų ir aplinkos integralumui, kaip ir maisto saugai, ypač ateityje. Todėl tos korporacijos elgesi labai arogantiškai, galvodamos, kad penkerius ar dešimt metų gali manipuliuoti e, genetinį fondą, genofondą įvairiausių augalų, įvairiausių kultūrų. Taigi milijonų metų prireikė, kad tokie genetiniai fondai e, susiformuotų, o žmonijai prireikė turbūt tūkstančio metų, kad ji prisitaikytų prie tokių augalų ir tokių kultūrų vartojimo manau, kad bu yra labai neatsakinga leisti um, milijonus, milijardus hektarų skirti genetiškai modifikuotų produktų auginimui. Tuo tarpu, kai mes patys nežinome, kaip tie GMO ilgalaikėje perspektyvoje reaguos, pavyzdžiui, klimato kaitą ir į dramatiškus aplinkosaugos pokyčius, kurie e, gali įvykti bėgant laikui. Todėl aš pritariu peticijos teikėjų iš tai, aš manau, kad apie nepriklausomybę, apie viešumą, apie testų įvairumą. Viena iš tokių bendrovių, kuri prisidėjo labai ženkliai prie gemų raidos ir kuri kontroliuoja daug sieklų kapitalo, anksčiau yra sukūrusi oranžinį agentą. Ir tokia įmonė, manau, neturi jokių ribų. So much. Mostinaru. Ačiū. Pirmiausia, aš pasisakau už tai, kad būtų pateikta Europos parlamento rezoliucija, daranti pozityvų spaudimą Europos komisijai, kad ši parengtų nuseklų pasiūlymą. Antras dalykas, aš taip pat siūlyčiau, kad ši peticija būtų persiusta visiems komitetams, kad jie išsakytų savo nuomonę prieš priimdami bet kokį kitą sprendimą. Ar, ar nereikėtų pačiam parlamente suorganizuoti rimtą klausimą šiuo klausimu, kuris yra ne tik labai kontroversiškas, bet ir vienas svarbiausių europiečiams? Okin. Briefly, we... Ulkan. Labai trumpai, keletas atvejų yra užfiksuota, kai buvo e, smarkiai kritikuojami EMSOS e, veiksmai. Visa ši sąranga kelia rimtą susirūpinimą. Tiesiog buvo užmerktos akis ir nebuvo taikomas tas e, saugiklinis principas. Ir šiandien Danijos spaudoje matome, kad nanotehnologijos sukūrė tokių pat bėdų kaip asbestas kažkada. Todėl aš čia nekalbu apie EMSA, bet matau, kad yra daug atvejų, kai to saugiklinio principo nėra taikoma. Mes turėtume labai uoliai reikalauti, kad tas principas būtų taikomas. Monsančio, aš manau, yra vienas iš rimčiausių lobistų Europoje. Turbūt jie yra aktyvesni net už brandolinės energetikos lobistus. Grazie. Ačiū. Dabar galiausiai turėsime. E, nuspręsti, ar nereiktų šio klausimo perduoti aplinkosaugos komitetui. Reikėtų jų paprašyti, kad įvertintų atliktas studijas. Tada mes galėsime tą klausimą iš kitos perspektyvos įvertinti. Taip pat turėsime atsižvelgti į mūsų diskusiją dėl biologinės įvairovės. Gali būti, kad aplinkosaugos komitetas pateiks daug naudingų pasiūlymų. Ir taip, galbūt mums pavyks organizuoti bendrą klausimą kartu su aplinkosaugos komitetu. Manau, kad mes čia turim su jais bendradarbiauti. Le. Dabar perėsime prie paskutinių dviejų peticijų šiandienai, kurių teikėjai dalyvauja šiame posėdėje, aš prasysiu jų kalbėti labai trumpai. Pirmiausia, Jill Bell. Indeed, um, members... Labai ačiū, gerbiam peticijų komiteto nariai. Aš e, atstovauju Jill Bell ir e, Visuomenės sveikatos alijansą. Turiu pasakyti, kad e, tai, ką mes čia pateikėme, yra labai glaudžiai susiję su dokt, daktaru Brianu Džionu ir kitomis mūsų peticijomis. Čia kalbame apie EFSOS vykdytą rizikos vertinimą. Matome, kad neretai GMO yra supamos daugybės klausimų. Supami daugybės klausimų. Ir neretai jiems yra uždegama žalia šviesa. Matėme, kad EMSA lygiai taip pat leido naudoti tokius dalykus kaip e, natrio monoflorą ar fosfatą maisto papildams, o iš esmės jiegi yra vaistai. E, EMSOS taikomas rizikos vertinimas ir komisijos nederami veiksmai įgyvendinant tam tikrus teisės aktus iškraipo pasiūlymus dėl maksimalių vitaminų ir mineralų dozių. Ir manau, kad čia reikės taikyti tam tikrų ribojimo priemonių. Aš norėčiau preambulėje išskirti keturis punktus, paminėti po to keturias problemas ir keturis patarimus įvardinti. Norėčiau, kad komitetas išgirstų mane ir aš tai tikiuosi per penkias minutės padaryti. Europoje yra maždaug 100 milijonų žmonių, maždaug 20 procentų, kurie uh, nuolat vartoja maisto papildus. Uh, prieštaringai populiariai nuomoniai e, tie žmonės e, yra traktuojami kaip sveiko maisto propaguotojai, sveikos mytybos propaguotojai. Ir e, skirtingi papildų kiekiai yra sunaudojami skirtingose Europos dalise ir skirtingose visuomenės grupėse. Nemažą susirūpinimą galime pajausi pradėję vertinti pasaulinės maisto tiekimo tendencijas. Matome, kad e, maistinių mikrodalelių kiekiai e, maisto produktuose e, kelia rimtų problemų. Dėl pasirinkimo matome, kad iškelta yra Europos komisijos koncepcija e, įstatymais nustatyti, kokie priedai kur turi būti dedami maisto priedų direktyvos penktame straipsnėje apie tai kalbama, bet to nepakanka rizikos valdymui. Jeigu mes tokią pat e, rizikos vertinimo metodiką taikytume kviečių, e, lygoms kylančiam dėl gliutenų, pavyzdžiui, tai niekas nepasiteisintų. Reikėtų gal tada visiškai uždrausti kviečių vartojimą. Lygiai taip pat galbūt prireiktų uh, E, pieno produktus drausti, nes e, yra nemaža dalis gyventojų, kurie yra netolerantiški laktozijai. E, medicinos institutas 90-ame dešimtmetyje Junktinėse Amerikos valstijose sukūrė šitą modelį, kuris vėliau buvo perkeltas į Europą. Čia viduryje matome e, priimtiną suvartojimo normą, kuri neturi neigiamo poveikio žmogaus sveikatai. Europos maisto saugos agentūra e, per daugelį metų nustatė toleruojamas aukščiausias ribas. Ir čia galima būtų sakyti, kad rizika yra įvertinta pakankamai gerai, yra nustatyta mažiausia ir didžiausia e, įsisavinimo riba, įvertinami tam tikri netikrumo faktai. Taigi pagrindiniai Europos komisijos, pagrindinės Europos komisijos pasiūlymuose pirmiausia yra galvojama, kaip e, sumažinti didžiausią dabar nustatytą maisto priedų ribą. Išvardinsiu keturias bendras problemas. Jų yra kur kas daugiau, bet tai yra, čia ką aš pasakysiu, yra aktualiausios problemos. Pirmiausia, EMSA e, aukščia, viršutinės ribos buvo sukurtos kaip MPL sistema ir matome, kad tie skaičiai dabar yra nepatikimi. Yra dabar išsiaiškinta, kad iš 32 nustatytų vitaminų ir mineralų tik 8 gali būti kokybi, kiekybišnių požiūrių įvertinti, apskaičiuoti. 2003 e, buvo parengta ataskaita patvirtinanti, kad šios ribos negali būti naudojamos kaip viršutinės ribos. Jos yra nepatikimos. Antras dalykas išskyrus vitaminą B3, visiškai nėra atsižvelgiama į skirtingų maisto grupių toksiškumą. Ir neretai vienos ar kitos maistinės medžiagos e, toksiškiausia forma yra naudojama. Ir tai sukelia neproporcingai žalą. Trečia problema - pagrindinės Europos komisijos sistemos ir modeliai daro prielaidą, kad aukščiausios ribos ir rekomenduojamos dienos dozės e, riba yra labai santykinė ir ji nėra tiksli. Pavyzdžiui, kaip galima įvertinti pavojų kepenims ir raumenims. Reikia atsižvelgti į kiekvieną organą atskirai. Ketvirtas dalykas. Pastaruoju metu uh, įvairiausi tyrimai rodo, kad rizika ir nauda neretai persidengia, sutampa. Taigi, jeigu yra nustatytas koks nors įstatyminis apribojimas, tai tada, aišku, yra bandoma sumažinti bet kokią riziką, bet čia galime tada teikti gliutenų ir laktozės pavyzdį, apie kurį aš kalbėjau, bet didžioji dalis žmonių yra tolerantiški ir gliutenams ir laktozijai. Štai čia yra tipinė schema, rodanti, kaip rizika ir uh, nauda gali sutapti, persidengti. Čia tame ovalė tą aiškiai matome. Tam, kad jeigu neleisime e, žmonėms gauti tos maksimalios dienos dozės, tai dalis žmonių dėl to nukenties. Pastaraisiais mėnesiais e, buvo paskelbti du dokumentai - General Toxicology Vokietijos ir uh, E, Didžiosios Britanijos toksikologų bendruomenės bendras leidinys paskelbė straipsnį, kuriame sakoma, kad Europos komisijos e, pasiūlymas yra kritikuotinas. Ir dabar pereinu prie paskutinio punkto. Mes e, patarėme, kad tie straipsniai, tie dokumentai būtų pasitelkti kaip pagrindas pakeisti Europos komisijos pasiūlymus. Taip pat jie turėtų nulemti Europos parlamento e, analizės metodus. Tokiu būdu maksimalios leistinos dozos, dozės galės būti nustatytos įstatymuose. Tačiau reikėtų labai atidžiai e, apie tai pagalvoti. Noriu pasakyti, kad 2009 m. Liepos mėnesio Europos komisija pateikdama ataskaitą, atsakymą, neatsakė į mums labiausiai rūpimus klausimus svarbiausios problemos tiesiog nebuvo išspręstos. Antras dalykas, komisija labiausiai skundžiasi, kad poveikio vertinimas, pavyzdžiui, sveikatos atžvilgių nėra pakankamai geras. Europos komisija galėtų pasitelkti tuos dokumentus, tuos straipsnius, kuriuos aš paminėjau, kurie pateikia tikslesnius duomenis. Kai komisija paskelb savo rekomendacijas, tada bus galima pradėti poveikio vertinimą. Labai svarbu, kad Europos parlamentas šių pasiūlymų mm, paskelbimą neturėtų traktuoti kaip visą ko pabaigą kuri pavirs įstatymu. Ir galiausiai noriu atkreipti dėmesį į šių dviejų straipsnių, kuriuos aš minėjau, svarbą. Ačiū. Grazie, rappresentante della Commissione Basil Matiudakis. Ačiū toliau komisijos atstovas. E, Ačiū. Dėkoju. Peticijoje mes randame kritiką e, metodams, kurie naudojami nustatant maksimalės vitaminų ir, maist, ir mineralų e, kiekius. Taip pat kritikuojamas e, EMSOS, tai yra Europos maisto saugos agentūros darbas. Kaip Norėčiau šią progą pasakyti keletą dalykų. Turime pažymėti, kad vienas iš peticijos pateikėjų e, yra mytybos specialistas. Ir pateiktoje peticijoje patikta peticija yra pasirašyta. E, e, taip pat mytybos e, specialistų ir medikų ir taip pat papildomos arba netradicinės medicinos atstovų. Taigi, praktiškai šioje peticijoje kalbama apie maisto papildus. Maisto papildai beje nėra maisto produktų. Tai yra maisto produktas, tai nėra vaistai, jų, jais negalima gydyti m, mm, lygų, jie taip pat nėra ir prevencinė priemonė. Taigi visa šita didžioji dalis kritikos, kuri, kurią mes matome peticijoje, yra susijusi su tuo, kad vitaminai ir mineralai yra tos maisto medžiagos, kurios yra būtinos normaliam organizmo funkcionavimui ir augimui. Ir taip pat yra teigiama, kad e, su jais arba tiesiog jie e, turėtų būti traktuojami tiks, e, kitaip. Tai yra, e, jų rizika turėtų būti vertinama kitaip. Mes sutikame, kad vitaminai ir mineralai yra esminės maisto medžiagos. Bet taip pat pripažįstame, kad e, vartojant per didelėmis dozėmis šios medžiagos gali sukelti ir rizikos. Ir todėl mūsų lygis nustatant maksimalius e, šių medžiagų lygius, e, yra užtikrinti, kad jų kiekiai būtų saugus. Ir taip yra reglamentuojama įvairiose teisės aktuose, tai yra taip pat patvirtinta ne vieną kartą įvairių institucijų, e, taip pat ir Europos parlamento ir, ir reikalaujama, kad turi būti nustatyti maksimalūs leidžiami kiekiai E, atsižvelgiant į kriterijus, kurie yra nurodyti direktyvoje. Direkti, komisija e, privalo e, tuos reikalavimus vykdyti visiškai pilnai. Ir taip pat yra reikalaujama, kad tie viršutinės ribos būtų nustatytos remiantis moksliniais faktais. Taip pat direktyvai numatyta, kad turi būti atsižvelgta į EMSOS nuomonę ir mes tą nuomonę esame gavę. E, peticijos pateikėjų vertinimu e, šitie EMSA nustatyti kiekiai yra nepatikimi. Aš manau, kad tai yra labai rimtas e, kaltinimas, kuris gali turėti rimtų pasiekmių. tai gali pakeisti visus tuos procesus ir metodus, kurie yra naudojami vertinant riziką. Todėl mes negalime priimti šios kritikos. The European Food Safety eh, eh, Assessments in the same way that we cannot accept uh, uh, criticism or implied criticism about the independence